Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Letzter Sitzungstag vor der Sommerpause. Schön, dass Sie es alle wieder geschafft haben. Vor allem. Labas rytas. Susirinkusiems sakau į paskutinį posėdį prieš vasarą pertraukas. Džiugu, kad e, sugebėjome atvykti e, į posėdį. Šiandien e, naują metodiką pritaikysime, diskutuodami su auditorumais. Penkias minutės kalbės auditorumo atstovai, tris minutės pranešėjas, po to dvi minutės kiekvienas narys. Šiandien diskutuosime apie žuvininkistės politikos kontrolę. Atsakingas narys yra Vaičiakovskis ir jam nedelsdamas, nedelsdamas suteiksiu žodį iš karto ir jis gauna penkias minutės, prašau. Laikrodis įjungtas. Ačiū ponė pirmininkė, man malonu pristatyti komiteto nariams mūsų specialią ataskaitą dėl ES žvinkistės politikos kontrolės ir papildomų pastangų. Kaip žinote, žvinkistės politikos sėkmė yra glaudžiai susijusi su veiksminga priežas ir kontrolės sistema ir būtent tą kontrolės sistemą vertino, vertino audito procedūros metu. Aš norėčiau pasinaudoti savo skaidrėmis, tačiau nesu tikras, ar jos yra jungtas. Taigi, Auditas ieškojo atsakymo į klausimą, ar ES veikia veiksminga žininkistės politikos kontrolės sistema. Ir mes vertinome informaciją apie laivyną, e, administravimo klausimus ir e, taip pat e, vertinome situaciją Prancūzijoje Junktinė karalystė, Italija, ypač Škotijoje. Ir kol kas atsakymo į anksčiau minėtą klausimą teigiamo pateikti negalime. Galime teikti, kad ES veikia pakankamai veiksminga žankysės politikos kontrolės sistema. Per pastą dešimtmetį buvo pasiekta pažangos, tačiau valstybės narės dar ne visapusiškai gyvenino kontrolės ir priežiūros reglamentą, kai kurias nuostatas šio reglamento reikia pakeisti pagrindinės išvados yra tokios, kad e, daugiausiai problemų yra susijusių su laivyno e, registru ir informacija apie turimus žvejybos laivus. E, užfiksavome esminių skirtumų susijusių su žvejybos laivų registracijos sistema. Radome laivų, kurie yra užregistruoti valstybėse narėse, tačiau nėra uh, įtraukti į komisijos registrą ir atvirkščiai laivų, kurie įtraukti į komisijos registrą, tačiau neįregistruoti valstybėse narėse, taigi tie duomenys nėra e, pilnos apimties, nėra patikimi. Mes rekomenduojame nustatyti atinkamas procedūras, pagal kurias būtų galima patikrinti laivų registraciją. Taip pat e, tonažo ir variklių galios e, patikrą reikia užtikrinti veiksmingiau. Kita svarbi išvada yra susijusi su valdymo priemonėmis, ypač stebėsenos, žvėjos laivų stebėsenos sistema. 89 procentai ES laivyno nėra sekami palidovų, tik 11 procentų žvejybos laivų galima kontroliuoti pasitelkus palidovų sistemą. Kitas klausimas e, susijęs su valdymu, tai yra žvybos klot, kvotų paskirstimas. Kriterijai žvejybos kvotų paskirstimo ne visuomet yra skaidrus. Valstybės deleguoja kvotų paskirstimą įvairioms žvėjų organizacijoms ir asociacijoms ir pagal tokią sistemą taikomi ne visuomet skaidrus kriterijai ir kyla interesų konfliktai. Rekomenduojame komisijai nustatyti kvotų priskirimo sistemą, kad būtų užtikrintas skaidrumas, taip pat pasinaudoti alternatyvę mažų žvybos laivų e, lokacijos nustatymo e, sistema. Taip pat e, keitimasis duomenimis tarp valstybių narių, ypač susi, duomenimis susijusiais su mažais žvybos laivais, nėra patikimas, taigi rekomenduojame nustatyti e, keitimos informaciją platformą tarp valstybių narių ir skatinti kad maži žvybos laivai dalyvautų elektroninėje informacijos keitimosi sistemose. Taip pat uh, Spekcijų sistemą vertindami prieėmė išvados, kad ji yra veiksminga, tačiau sankcijos e, yra taikomos skirtingai ir nebūtinai yra veiksmingos, todėl nėra užtikrintas e, vienodas elgesys su visais žvėjais. Rekomenduojame pradėti taikyti baudžiamasias sankcijas, ypač e, pažeidėjams, kurie penkis kartus per metus pažeidžia nusistovėjusios taisyklės nustatytas ir e, dar dažniau. Kita rekomendacija visapuškai gyveninti taškų sistemą, kad būtų užtikrintas vienodas elgesys su visais žvėjais ir pasiūlyti sistemą, kaip keistis e, duomenimis apie pažeidimus ir sankcijas. Teigiamas aspektas susijęs su šios rytimi yra tas, kad komisija gavo mūsų rekomendacijas, vertino jas teigiamai ir pareiškė, kad ketina jas įgyvendinti, taigi bendradarbiavimas su komisija šio audito procedūros metu tikrai vyko sklandžiai, mes taip pat tikimės, kad e, mūsų auditas e, teigiamą poveikį turės, siekiant pagerinti žininkistės e, sistemos kontrolę. Ačiū, dabar tris minutės kalbės komisijos atstovai, prašau. Good morning, uh, thank you very much. Um, Labą rytą. Dėkoju. Komisija e, labai palankiai žiūri į audito rūmo ataskaitą. Ir ne tik tai, todėl, kad e, žavininkystės e, sektorius yra labai dėlės svarbos bendrai mūsų žemės ūkio politikai, bet ir todėl, kad Komisija visiškai nesenai baigė savo e, tikrinimo reglamentavimo e, rengimą. Ir tai, ką mes matome jūsų ataskaitoje, labai e, sutampa su mūsų vertinimu. Aišku, mes suprantame, kad e, tose srityse, kurias minėjo e, audito rūmai, lieka problemų. E, ir valstybės narės dar ne viską vienodai gyvendina, tad ne viskas yra patenkina, mes ir toliau dirbsim su valstybėmis narėmis e, ir sieksime, kad įgyvendimas e, būtų gerinamas ir kad būtų įgyvendinamas e, rekomendacijos. Auditorumai taip pat iškėlė ir kitą aspektą, o būtent, kad tikrinimo, tikrinimą reglamentuojančiose aktuose, turi, dokumentuose turi būti keičiami kai kurie dalykai. Mes jau e, sakėme šitos dalykus, nesenai Europos e, komisija e, nusprendė peržiūrėti žodinkystės e, tikrinimo sistemą, kontrolės reglamentą. Mes e, galime patikinti jūs, kad e, komisija e, viso šio proceso metu atsižvelgs į audito rūmų rekomendacijas. Apskritai, ponė pirmininkė, mes e, pritarėme audito rūmams, jau pradėjom tą peržiūrą ir mes taip pat e, informuosime e, juos. Ačiū, ponė Arena kaip gali atsitikti, kad e, visi veiksmai iki šiol dar nėra įgyveninti, jeigu teisingai pamenu, tai komisija turi prisijimti už tai tinkamą atsakomybę. Tai ar galėtumėte tai pakomentuoti? Yes. Uh, well, as I already said, uh... Kaip aš e, ir sakiau anksčiau, komisija nesenai pradėjo vertinti įgyvendinimo procesą ir tikrinti, ar kontrolės reglamentas vis dar atitinka realią e, padėtį ir yra tinkamas. E, Mes, kaip ir audito rūmai, manome, kad valstybės narės nevienodai įgyvendina kontrolės reglamentą ir daug, yra nemažai sričių, kur e, padėtis yra nepatenkinama. Viena iš tokių sričių yra sankcijų taikymas. Labai svarbu, kad sankcijos būtų taikomos vienodai, kad būtų proporcingos, kad būtų atgrasančios ir e, e, Tai e, taip pat e, būtina tam, kad vienodai būtų traktuojami visi žavininkystės sektoriaus darbuotojai Europos Sąjungoje. Komisija e, iškėlė iniciatyvą peržiūrėti padėtį valstybėse narėse ir imtis veiksmų ateityje šito požiūriu. Kalbant apie įgyvendinimą, buvo taip pat e, identifikuotas tam tikras problemų skaičius dėl duomenų perdavimo, analizės ir, ir duomenų rinkimo. Tad e, mes identifikavome kit, kitą problemą dėl e, sugavimų duomenų ir dėl duomenų rinkimo. Bet aišku, šitie e, dalykai turės taip pat įtakos ir e, pasimajam reglamentui vienas iš svarbių audito rūmų komentarų yra, kad vis dar yra tam tikrų spragų dėl sugavimų domenų pateikimo. Mes visiškai e, sutinkam e, su tuo ir komisija nesenai pradėjo iniciatyvą savo dėl kontrolės reglamento e, peržiūrą ir mes teikiame didelę svarbą šitam aspektui. Kitas e, dalykas tai, kad e, mes turim ribotą laiką visų e, audito rūmų rekomendacijų peržiūrimui ir visų būtinų veiksmų ateičiai numatymai. Dar grįžime prie šio klausimo. Pranešėjas posėdėje nedalyvauja. Noriu padėkoti. Darbės dokumentas nariams bus išsiuntinėtas. Kitas darbo tvarkės klausimas yra 9 specialioje ataskaita 2017 metų apie prekybą žmonėmis e, e, pietų ir pietryčių Azijoje pranešėja ponė Jakobsen ir pristatys e, pranešimą auditorumų vardu, prašau, ataskaitą. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė gerbėmiai ponios ir ponai, dėkoju už galimybę e, pristatyti specialiai ataskaitą dėl ES paramos kovai su priekyba žmonėmis pietų ir pietričių Azijoje. Ir šis reiškinys yra augantis, pažeidžiamos yra žmogaus teisės. Ir šis reiškinys apima e, naudojant jėgą ar sukčiavimą e, žmonių verbavimas, pervežimas ir išnaudojimas, pavyzdžiui, priverstinis darbas ar seksualinis išnaudojimas. Ką reiškia žmonių vergovė? Dažniausiai įsivaizduoja e, skirtingus dalykus žmonės. Pateiksim keletą skaičių. Europolo domenimis 29 milijardus eurų sugeneruoja šis reiškinys. Yra manoma, kad maždaug 46 milijonai žmonių patiria šio laikinės vargovės sąlygas. Du, tri, du trešdaliai iš tokių, tų žmonių gyvena Azijoje. Uh, Mes ištyrėme 30, tiksliau dirbome su 35 projektais 10 šalių. E, yra iš viso 31 milijonas eurų jiems skirta. Sprendžiant šią problemą, ko gero, reikėtų imtis e, tokių pagrindinių priežasčių, kaip kad pavyzdžiui e, švietimo, sveikatos problemos, vyrų moterų neligybės problemos ir, kitos, ir kiti aspektai. ko gero e, geriausia yra imtis problemos nuo pat šaknų. Ir kovojant su šiuo reiškiniu reikėtų pirmiausia pasižiūrėti, kodėl žmonės yra pažeidžiami ir kodėl jie papuola į prekiautojų žmonėmis pinklės. Mūsų audito pagrindinis tikslas buvo kilmės šalis. Ir čia mes didžiausią dėmesį skiriame pietų ir piet, pietričių Azijai, kur priekyba žmonėmis yra viešai pripažįstama problema. Ir tai yra vienas iš prioritetinių regionų šioje srityje Europos Sąjungai. Ir dabar mes bandėme vertinti, ar ES turi E, tinkamą metodologiją ir požiūrį dirbant e, su šiais regionais ir sprendžiant juose šį, šią problemą, šį reiškinį. Europos Sąjunga iš esmės dalinai veiksmingai sprendžia šią problemą regione. E, kovos su vergove teisės aktų sistema E, yra gana plačiai apimanti, apimanti. Tačiau pačioje strategijoje nėra konkrečių e, tikslų. Ir tai būtų labai naudinga dirbant e, vietoje. Reikėtų turėti konkrečių rodiklių. Komisija ir, e ir EIVT naudoja įvairius metodus Mes, pavyzdžiui, nustatėme, kad e, žmogaus teisų dialogas yra labai naudingas įrankis, tačiau ES nelabai gerai sekasi užmėgsti partnerystės, e, kovant su šio reiškiniu šiame regione. Kitas reiškinys e, naudojamas Europos komisijos yra atskirų projektų finansavimas. Tuos projektus dažniausiai gyvena vietos NVO. Mes nustatėme, kad nepaisant e, problema, problemų, e, tų projektų e, rezultatai yra teigiami, nors galėtų būti ir geresni. Ir labai nemažame skaičių projektų tvarumas buvo didžiausia problema. Nepaisant to, kad situacija kovoje su šiuo reiškiniu regione gerėja, vis dėlto reikėtų e, veiksmingesnių ES e, programų, geresnių rezultatų ir finansavimo didesnio. E, rengdami re, rekomendacijas mes žinome, kad komisija rengia savo ataskaitas dėl 2016 metų. Mes jos nekantrai laukiame ir laukiame taipogi ataskaitos Europos komisijos dėl 2012-2016 metų ataskaitos periodo. Taigi mes pirmiausia rekomenduotume komisijai parengti išsame teisės aktų, tiksliau išsame e, sistemą e, priemonių ir įrankių kovoje su šiuo reiškiniu ir reikėtų tai integruoti į e, platesnę sistemą. E, E, komisija turėtų e, finansuoti tokius projektus, su kuriais geriausiai ir tvariausiai kovojama su šiuo reiškiniu. Taip pat reikėtų užtikrinti sinergiją tarp e, projektų. Be jokios abejonės tam reikalingi prioritetai ir jų tarpusavio koordinavimas. Dėkuoju už jūsų dėmesį. Herzlichen Dank. Labai ačiū Komisijos vardu DEFA generalinio direktorato atstovas, ponas senjorė, jums trys minutės. Thank you, Chair. Uh, the... Ačiū pirmininkė. Komisija palankiai vertina šią ataskaitą siekiant kovoti su prekyba žmonėmis pietų pietričių Azijoje. Sutinkame, kad šiame regione pagerėjo kovos su prekybo žmonėmis, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Komisija glaudžiai bendrabiauja su EIVT, nes prekyba žmonėmis yra e, sudėdama ES įsipareigojimų užsienio politikos srityje dalis ir e, ES e, yra įsipareigojusi kovoti su saugumo problemomis ir žmogaus teisų pažeidinėjimais, todėl mes uh, Dalyvaujame dialoguose su pietų pečiazijos šalimis, regioniuose forumuose, tokiuose kaip ASEAN ir sprendžiame žmogaus teisų klausimus. Šiems procesams reikia laiko, išteklių ir glaudaus bendradarbiavimo su visais partneriais. Mes vertiname sukauptą patirtį, rezultatus, įgyvendinant dabartinę kovos su prekyba žmonėmis strategiją, vertiname tendencijas, problemas ir aptarėme su suinteresuotais subjektais būsimus veiksmus, būtina sureaguoti į besikeičiantį socialinį politinį kontekstą, pasitelkti koordinuotą nuseklų požiūrį, kaip rekomenduoja audito rūmai. Kalb, kalbant iš, išsameu apie auditorumo rekomendacijas. Komisija strateginių veiksmų programos įgyvenimo kontekste stengsis atsižvelgti ir įgyvendinti šias rekomendacijas, atnaujindama prioritetų sąrašą ir atsižvelgdama į Įvykius po 2016 metų susijusius su prekyba žmonėmis ir ypatingai didelį dėmesį skirsime dialogui su nuo prekybos žmonėmis labiausiai kenčiančiomis šalimis ir pasimokysime iš e, patirties sukauptas įgyvendant ankstesnius dokumentus. Taigi e, atitinkamai atnaujinsime savo konkretus, konkrečius veiksmus vietoje ir parengsime E, ataskaitas, kalbant apie antrąją rekomendaciją, reikia gyveninti skirtingą politinę aplinkoje. Tvarumas ir pažanga komisijai ir delegacijai buvo visuomet labai e, svarbus, tačiau siekiant užtikrinti Tvarumą ypač teikia tiesioginė parama pagalba, e, pagalba aukoms yra labai sudėtingas darbas ir komisija rengdama atitinkamus įgyvenamus veiksmus kovai su prekybo žmonėmis atsižvelgs į e, pietų pietričių Azijos šalių potencialų panaudojimo didinimą. Ponas Salafranka dabar kalbės dvi minutės. Eh, eh, Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už eh, audito rūmo ataskaitą dėl priekybos žmonėmis. Matome, kad e, labai daug e, žmonių patiria, tiksliau susiduria su šia problema, net 80 procentų yra iš jų moteris, e, daug žmonių patiria šio laikinės vargovės sąlygas, vaikų, vaikai, pavyzdžiui, yra išnaudojami ir tai yra tikrai labai gėdinga situacija 21 amžiuje. 40 maždaug milijonų žmonių tai patiria. Ir skaičiai čia yra daug didesni negu, kad, pavyzdžiui, priekybos ginklai skaičiai. Todėl ES atsakas į šias baisybės turi būti atitinkamas taip pat. Ir projektai dabar, kuriuos ES vykdė e, minėtose šio regiono šalise, yra iš dalies veiksmingi. Ir mes tikimės, kad e, Europos Sąjunga strateginį e, vaidmenį e, šiame regione užtikrins. Štai yra neblogų rezultatų pasiekta bendradarbiavant su Tailandu, Pietų Koreja, Singapūru ir kitomis šalimis. Labai įdėmiai klausiausi komisijos, tiksliau, užfiksavome komisijos e, pateiktą informaciją bei rekomendacijas. Ir šioje srityje kartu dirba EIVT komisija, taipogi turimus finansinius instrumentus naudojame, pavyzdžiui, vystomosios pagalbos arba žmogaus teisės instrumentus. Ir manau, kad e, tikrai galima daug daugiau padaryti šioje srityje. Mes e, pasižymėjome, kad komisija yra e, pasirengusi atsižvelgti į auditorumų rekomendacijas. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tai, ko išmokome iš patirties. Taip pat reikia turėti galvoje, kad kai kurie faktoriai yra egzogeniniai. Tai kad ir kaip ten bebūtų, mūsų veiksmai turėtų būti veiksmingesni, e, labiau suderinti tarpusavėje ir reikėtų galbūt per tartautinės struktūros taipogi veikti. Pavyzdžiui, jungtinės tautos yra tas formas, per kurį galima būtų veikti. Na ir Dabar norėčiau pasiūlyti e, komisijai atsižvelgti į pateiktus pasiūlymus. Manau, kad jeigu mes visi suremtume pečius, tai tikrai galėtume veiksmingiau dirbti ir veiksmingą atsaką šiam reiškiniui parengti. Nepamirškime, kad e, didelis e, skaičius šių žmonių maždaug 300-400 tūkstančių žmonių pasaulyje patiriančių šį, šią problemą yra ir iš Europos Sąjungos. Taigi reikėtų galbūt veiksmingesnių e, įrankių e, planuojant kovą su e, tokia gėdinga problema, gėdingų reiškinių mūsų atsakas jį turėtų būti daug veiksmingesnis. Dėkoju. Baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, tačiau dar norėčiau suteikti žodį už žuvininkystę atsakingam pranešėjui, kuris buvo įstrigęs transporto spūstyse. Ačiū, ponė pirmininkė. Kelionė iš oro uosto iki parlamento šiuo metu trunka ilgiau nei skrydis iš Berlyno į Briuselį. Noriu padėkoti auditorumo atstovui Vačiakovskiui už tai, e, kad jis skiria laiko įvertinti žuvinkistės politikos kontrolės sistemą. Auditorumų išvados tikrai mūsų e, nedžiugina ir reikia imtis rimtesnių priemonių, kad užtikrintume tvarę žvejybą ir žuvų išteklius išsaugotume ateities kartoms. Dabartinių priemonių nepakanka ir aš manau, kad e, kolegų iš žuvinkisės komiteto e, skundus dabar galiu suprasti tik iš dalies e, dėl blogos žuvinkisės padėties. Manau, kad didelė dalimi jie patys yra dėl to kalti, jeigu mes norime ir ateitie dar turėti ką žvejoti, tai e, reikia e, laikytis nustatytų taisyklių, o jos yra laužomus, daug kas nutylima arba netgi sukčiaujama ir e, manau, kad kyla mums labai rimtų klausimų dėl šios politikos ir ties ateities. Auditorumo ataskaita tikrai bus geras pagrindas toliau imtis, imtis svarstyti šios temos, aš parengsiu atitinkamą darbinį dokumentą, būčiau dėkingas, jeigu surinktume klausimus biudžeto kontrolės komitete šią temą, taip pat susijusius ir su dokumentais, kuriuos mums pateikė audito rūmai dėl žuvininkistės žvejybos prekybos sustarimų su trečiosiomis šalimis, juos vertindami auditorumai aptiko panašių e, trūkumų. Dar kartą dėkoju, kad leidote man pasisakyti, pirmininkė. Mes dabar e, diskutuojame pagal naująjį formatą, skirdami vienai ataskaitai 10 minučių ir ta nauja metodika turi nemažai trūkumų, e, tikrai atskirai aptarti, iškeltas problemas būtų neblogai, aštuntoji specialioji ataskaita dabar, kurią svarstysime ne 10, sako pirmininkė, 17 metų, tai yra parama jauniems jums ūkininkams, ar jį prisidedat prie veiksmingos kartų kaitos, net ir neskaičius ataskaitos galiu šį klausimą atsakyti neigiamai ir e, vertinant auditorumų pateiktus e, dokumentus, matome, kad didžioji dalis ūkininkų yra vyresni 65 metų amžiaus, tai iškart galime pasakyti, kad e, šioje sistemoje kažkas yra negerai. Pranešėjas ir pons Vaičiakovskis jam ir suteikiu žodį. Like to... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, norėčiau pristatyti tą specialią ataskaitą dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, teikiant e, ES parmą jauniesiems ūkininkams ir daugiau dėmesio skiriant uh, kartų kaitos skatinimui. Aš e, norėčiau pakviesti jūs e, panagrinėti duomenis, kuriuos mes pateikėme šioje ataskaitoje. Net, e, nes tie duomenys kelia nerimą per paskutinius dešimt metų, nuo 2005 iki 2013 metų, E, ūkininkų skaičius sumažėjo nuo 14,5 milijonų iki 10,7 milijonų. Tad e, maždaug 4 milijonais per 10 metų tai reiškia, kad e, virš 4 tūkstančių ūkių per metus sumažėja. Tūkstančių per dieną praktiškai ir e, jauni ūkininkai, jų skaičius sumažėjo 3,3 milijonais 2000 e, nuo, nuo 2005 iki 2013 metų. Šiame puslapyje, šiame grafike matote, kaip mažėja ūkininkų skaičius ir kaip sumažėjo e, žemės skaičius, kur dirbamų jaunų ūkininkų. Tai yra ir ūkininkų skaičius ir taip pat dirbamos žemės plotas sumažėjo. Taip pat manau, kad jums įdomu bus tai, jog yra tik tai dvi valstybės narės ES, kuriuose jaunų e, ūkininkų iki 35 e, metų skaičius sudaro tik tai e, mažiau 10 procentų, tai yra Austrijoje ir Lenkijoje. Yra trys valstybės narės, kuriuose senų, tai yra virš 65 e, metų skaičius sudaro mažiau nei 10 procentų. Tai yra Vokietija, Austrija ir Lenkija. Pavyzdžiui, Portugalijoje šitos kategorijos e, ūkininkų skaičius sudaro daugiau nei 50 procentų. Europos Sąjungoje mes išleidžiam jaun, jaunų e, ūkininkų paramai. 15-20 e, metais daugiau nei 10 milijardų eurų. Ir tuo būdu mes e, matome, kad čia iškyla problemų dėl kartų kaitos, e, ypač kai kuriuose valstybėse narėse, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Tad pagrindinės e, Mūsų ataskaitos išvados yra tokios. Yra nedaug duomenų patvirtinančių, kad ES finansavimas pagerino kartų kaitą ir e, buvo naudingas jauniems e, ūkininkams jaunų ūkininkų poreikis nėra pakankamai išanalizuotas ir pagalbos teikimas tik tai dalinai patenkina esančius poreikius, be kita ko ir finansavimo e, laiko parinkimas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, kad tos problemas kyla ne dėl valstybių narių ar, ar, ir, ir tai nėra regioninės e, problemos. Tų problemų kyla ne dėl pačių ūkininkų, ne dėl jų sukčiavimo, pavyzdžiui, bet dėl pačios paramos logikos. Ta logika nėra visiškai teisinga ir neatitinka realybės. Tad tokios yra mūsų išvados. Galbūt problema yra ta, kad mes e, tais pačiais vaistais, vaistais gydome skirtingas lygas, todėl kad e, amžiaus struktūra skiriasi valstybėse narėse. Yra valstybių narių, kur ūkininkų virš 65 e, metų amžiaus yra mažiau nei 10 procentų, yra tokių valstybių narių, kur tokių ūkininkų yra daugiau nei 50 e, procentų. Tad e, ateities BŽUP turėtų būti taip struktūruota, kad e, tikslingiau spręstų tokias specifines valstybių narių problemas. Dėkoju už galimybę pristatyti šitą ataskaitą. Aš manau, kad ataskaita turėtų būti naudingas pagrindas tolimesniems diskusijoms e, BŽOP klausimų. Labai ačiū už šias dramatiškas naujienas. Žemės ūkio generalinio direktorato vardu komisijos kalbės ponia Hoffman. Dėkoju. Komisija sveikina specialiai ataskaitą ir pritarė e, audito rūmų išvadą, kad uh, Veiksminga parama jauniems ūkininkams yra gyvybinės svarbos, taip pat tai labai svarbu užtikrinant e, kartų e, kaitą. Šiuo naujoju laikotarpiu mes patobulime e, antrojo ramščio egzistuojančias priemonės ir pridėjome naujų aspektų tiesioginių mokėjimų srityje. Norėčiau pabrėžti kai kurios aspektus minimus ataskaitoje. Iš principo čia yra dvi skirtingos paramos sistemos. Pirmo ramščio plotmėje mes bandome spręsti finansinius iššūkius e, per finansinius e, metus. Jauni ūkininkai gauna papildomą paramą be tiesioginių išmokų e, ir yra atsižvelgiama į jų specifinę padėtį teikiant tokią paramą. Visos valstybės narės turi teikti tokio pobūdžio prašymus, bet e, audito rūmai atsižvelgia tik į, tas, e, e į tą papildomą e, pagalbą, tai yra 2,6 milijardai eurų. Iš viso mes iš tikrųjų nuo 15 iki 20 metų tokių išmokų turėtume išmokėti virš pusantro, pustrečio milijardo eurų. Mes e, norėtume, kad e, jauniems ūkininkams Iš esmės mes remiame tą pagrindinį tikslą, tai yra uh, E, paramą jauniesiams ūkininkams, e, naujos kartos ateimą. Tačiau e, čia taip pat yra įvairių priemonių, tarp kurių valstybės narės gali pasirinkti. Jos tiesiog gali pasirinkti, kurį paketą, pagal kurį paketą teikti paramą jauniesiams ūkininkams. Ir tai turi būti padaryta valstybių narių Manau, kad sudėtinga būtų ES lygių e, numatyti vieną kažkokį tai sprendimą, kaip visose valstybėse narėse turėtų būti sprendžiamos jaunųjų ūkininkų problemos, nes valstybėse narėse e, situacija labai skiriasi, kaip kad audito rūmų atstovas ką tik tai paminėjo. Taigi valstybės narės pasirenka e, specialiasias e, konkrečias priemonės, e, E, jos yra tikslingai nustatomos, e, turi būti nustatyti, pavyzdžiui, minimalus reikalavimai jauniesiems ūkininkams, tarkime, dėl jų profesinės kompetencijos tam, kad jie galėtų patekti į šią sistemą. Taipogi verslo planas yra tikrinamas. E, na ir taip pat yra tikslingai pagal atitinkamus atrankos kriterijus atrenkami ūkininkai pagal nustatytus reglamentuose e, reikalavimus. Na ir taipogi reikalavimas yra e, dar kitas, tai yra mm, ūkių dydžių reikalavimas. Taigi tokie būtų komponentai, sudėtinės dalys jų tos paramos sistemos. Dabar pagal antrąjį ramstį, prie antrojo e, ramščio turime 6,7 milijardo eurų e, per tą laikotarpį. 177 e, tūkstančiai jaunųjų ūkininkų gauna paramą pagal šią, pagal šį, šį, šį finansavimą. Mm, taigi pirmas ir antras e, ramščiai yra e, privalomi čia. Na ir čia slypi kita problema. Problema yra ta, kad ne tik tai e, jaunų ūkininkų ateimas yra problematiškas, bet problematiška yra tai, kad senieji, vyresni ūkininkai nepleidžia savo veiklos, uh, ir net laisvina, taip sakant, e, savo vietos jauniesiems ir socialinės apsaugos sistemai, tai e, sistemoms tiksliau tai kainuoja. Ir dažniausiai tie ūkiai vos išsilaiko. E, ir tose regionuose užimtumo problema egzistuoja. Na ir dar kitas dalykas būtų turimų priemonių peržiūra tam, kad nuspręstume, kas galėtų būti padaryta kitaip ar geriau per ateinantį laikotarpį. Čia bus parengtos rekomendacijos ir kol kas bent jau mes negalime prisimti dar įsipareigojimų kitam, pavyzdžiui, laikotarpiai. Na, dar galiu pasakyti, kad mes negalime pakeisti valstybių narių, būtent valstybės narės turi nustatyti, kokios paramos priemonės turi būti panaudotos. Mūsų tikslas yra geresnis tikslingumas naudojamų priemonių. Na ir su Vasilėmis Ramėmis dirbame dėl geresnių rodiklių, tinkamesnės informacijos surinkimo aišku, be jokios abejonės visą tai turi būti daroma proporcingai ir e, turi turėti pridėtinę vertę. Dėkoju. Pagal planą kiekvienai ataskaitai norėjome skirti po 10 minučių, tą galima padaryti, jeigu visi laikysi susitarimo. Iki šiol niekas to susitarimo nesilaikė. Pone Karima, žodis, ar galėčiau aš taip pat nesilaikyti? tų nu, nustatytų taisyklių. Pone Jakobsen laikėsi, sako pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmams e, ir būsim kolegai Vaičiakovskijui. Manau, kad auditorumo ataskaita aiškiai parodo, kad ES priemonėmis nepasiekėme užsibrėžtų tikslų. Žemės ūkija ir toliau nėra užtikrinama kartų kaita arba nepakankamai užtikrinama, taigi raginu visus įdėmiai pasiskaityti šią auditorumo ataskaitą, nes e, pavyzdžiui, Žemės ūkio generalinė direktorato nuomonė parodė, kad situacija vertinama taip pat skirtingai. Mums reikia išsaugoti ne tik biologinį įvairovę, tačiau reikia taip pat užtikrinti ir žemės ūkio veiklos įvairia pusiškumo, o dabar matome tokią situaciją, kad e, ūkių, ūkiai nuolat stambėja, o ūkių skaičius mažėja, mes nenorime, kad tokia tendencija testusi, taip pat turime užtikrinti ir apsirūpinimo maistų saugumą, tai manoma padaryti tik tai tinkamai veikiant visą žemės ūkio sistemai, todėl būtų intensyviai svarstyti bežiaupė padėtį. Nuomonėje Žemės ūkio generalinio direktorato Taip pat yra pabrėžiama, kad ši situacija susidaro dėl daugelio aspektų, dėl socialinės politikos, dėl e, kaimo vietovėse esančių e, struktūrų, taigi turėtume šį klausimą svarstyti ir regioninės plėtros politikos kontekste, galvoti apie tai, kokiu priemonių reikia imtis, kad jauni žmonės būtų pasirengę įsikurti kaimo vietovėse, kalnuotose vietovėse. Šios aspektus būtina atsižvelgti svarstant ir būsimą daugiametę finansinę programą, nes žemės ūkio e, politikos paramos aspektus taip pat būtina persvarstyti. Negalime tik tai e, remti e, kiekybinių aspektų, reikia daugiau dėmesio skirti kokybei ir įvairoviai, o tai reiškia, kad e, mums tikrai negali pakakti to trumpo e, šios dienos pristatymo, būtent ir toliau renkti darbinį dokumentą ir biudžeto kontrolės komitete jį intensyviai apsvarstyti tam, kad padarytume atitinkamas išvadas iš e, mums šiandien pristatytų dokumentų būtina numatyti tam tikrą lankstumą, ypač antrajame ramsėje, e, kad galėtume e, aiškiai parodyti, jog pasiekėme savo užsibrieštų tikslų, tam tačiau būtina pasitelkti dar kitus papildomus kriterijus, nes dabar yra aiškiai matoma, kad e, skirtinga pasitelkta metodika atskirose valstybėse narėse atneša skirtingų rezultatų ir labai sunku uh, nustatyti, kur yra ta teigiama patirtis. Pirminkė, aš manau, kad reikia šį klausimą dar kartą įtraukti mūsų darbo tvarkę, rengiant klausimus, seminarus, konkrečias priemonės aptariant, nes ES lėšomis čia e, ne tik, kad nepasiekimų užsibriežti tikslai, bet netgi daromos e, statomos kliūtis tiems tikslams pasiekti. Tai yra rimta problema. Noriu kolegoms paaiškinti, kad koordinatoriai nusprendė leisti pasisakyti tik tai pranešėjams e, svarstančią specialiasias ataskaitas ir e, to sustrimo laikysimės. Dabar 13 darbo tvarkės klausimas, e, mūsų pozicija dėl daugiametės nacinės programos po 2020 metų. Pranešėjas yra kolega Savarma, jam ir suteiksiu žodį. Koordinatoriai sutarė, kad E, tik pranešėjai galės kalbėti, pristatant e, specialiasias ataskaitas. Dabar 13 darbo tvarkės klausimas, pamet pozicijos pristatymas dėl busmos dokumentos finansinės programos. Žodis pranešėjai ponui Savarmai. Ačiū ponė pirmininkė. Iš karto eisiu prie reikalo. Kaip žinome, komisija yra pasirengusi arba 2018 birželį arba e, rugsėjo mėnesį pristatys jau pasiūlymus dėl kitos dogmetės finansinės programos, todėl biudžeto komitetas rengia pranešimą savo iniciatyvą tam, kad parlamentas galėtų pristatyti savo poziciją dėl dogmetės finansinės programos ateities ir padaryti įtaką atitinkamą komisijos pasiūlymui. Aš, e, kiek girdėjau iš savo šaltinių komisijoje, galiu pasakyti, kad e, komisija jau ėmėsi veiksmų e, rengdama šį savo pasiūlymą. Čia to kontrolės komitetas prisidės prie parlamento nuomonės rengimo. Bus vienas iš kelių komitetų dalyvaujančių šiame procese. Aš Kalbėdamas apie šią nuomonę, pradėsiu nuo tos minties, kad mums reikia stengtis daryti kuo didesnį įtaką e, su biudžetu susijusiams klausimams ir tikrai nereikios priežasties mums e, savęs e, riboti, nes mūsų pranešėjai, rengintis pranešimą savo iniciatyvą, pas Olbrechtas ir pane Klima, aiškiai pasakė, kad jų prašymas sudarys dvi dalis. Pirmoji skirta biudžeto aspektams, o antroji dalis politiniams sritims, remiantis specializuotų komitetų teikiamomis nuomonėmis. Ir aš jau išsamei šį klausimą apsvaršiau su biudžeto komiteto kolegomis ir manau, kad tikrai turime gerą progą parengti parengti išsame viso priepenčią nuomonę. Todėl jau pamačiau apie tam tikrus preliminarius aspektus ir norėčiau, kad e, kaip įmanoma didesnis skaičius kolegų juos pakomentuotų jau dabartinėme etape, pasiūlytų savo minčių, nes e, Kalbant apie tvarkaraštį, aš e, stengiausi, kad pakeitimų teikimo terminas būtų nukeltas kuo toliau į priekį, į ateitį. Tačiau biudžeto komitetas savo prašymo tekstą parengs gruodžio mėnesį. Jų tvarkaraštis yra toks, kad sausio mėnesį matytas svarstymas prašymų savo iniciatyvą balsavimas komitete vasario mėnesį, o viską baigti siekiama per kovo plenarinę sesiją. Taigi aš noriu, uh, kad pakeitimus būtų galima teikti iki kuo vėlesnės datos ir dabar tai turėtų reikšti, kad šio pranešimo projektą mes turėtume numatyti svarstyti uh, spalio 11-12 dienomis, kitaip tariant, to nuomonės projektas veikiausiai bus paskelbtas paskutinę rugsėjo savaitę. Todėl e, dabar turime gerą galimybę pamastyti apie savo pakeitimų pasiūlymus per vasaros pertrauką. Nenoriu kalbėti per ilgai dabar, tačiau trumpai pristatysiu kai kurias mintis, kurios man šiuo metu yra šovusios į galvą. Ir Po to, žinoma, galima surinkti diskusiją, vertindami antraštis. Manau, kad turėtume e, parengti savo nuomonę dėl kai kurių su biudžetu susijusių aspektų, ne tik dėl biudžeto kontrolės, tačiau pradant nuo biudžeto kontrolės, noriu pasakyti, kad ES e išlaidų peržiūra manau, kad bus pirmasis darbas, kurį reikės tinkamai atlikti komisijai, siekiant tinkamai parengti ir suplanuoti daugiametę finansinę programą po 2020 metų, todėl mes turėtume paraginti išlaidas peržiūrėti išsamei ir atidžiai e, tam, kad e, asignavimai e, įsipareigojimams atitiktų mūsų strateginius prioritetus. Čia reikia nepamiršti cikliškumo. Parlamentas jau yra patvirtino rezoliuciją, kurioje raginama daugiametės naisės programos trukmė sutrumpinti dviejais metais nuo septyniarių iki penkerių, tai leisti mums tinkamiau planuoti išlaidas, komisijos išlaidų pežios rezultatai rengiant naują pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos galėtų būti tinkamai panaudoti, jeigu komisija to norėtų ir mes turėtume paraginti komisiją užtikrinti, kad būtų pasitelkiami visais lygmenimis patikimi administravimo ir kontrolės mechanizmai, taip pat visais biudžeto e, sandaros, e, biudžeto sistemos sandaros etapais ypač didelį dėmesį skiriant e, pažeidimo ir sukčiavimo užkardimui. Grėsmėmis e, grindžiamas vertinimas arba rizika grindžiamas vertinimas taip pat yra šiame krepšelėje ir mes turėtume šiam aspektui skirti vis daugiau dėmesio, kad uh, E, ištekliai skiriami kontroliai būtų tinkamai panaudojami, siekiant užtikrinti kuo didesnį kontrolės proceso veiksmingumą. Perinant prie tikslų ir prioritetų, juos reikėtų taip pat atidžiai įvertinti. Manau, kad e, turime nepamiršti lankstumo biudžeto asignavimus būtina pritaikyti, galėti pritaikyti prie nenumatytų pokyčių ir aplinkybių ir biudžeto kontrolės veiksmai e, turi dėrėti su Toliuodešinėsios programos lankstumo aspektais, atsižvelgiant į anksčiau sukauptą patirtį, taip pat manau, kad turėtume paraginti procedūras dar labiau supaprastinti, sumažinti biurokratinį naštą. E, manau, kad nuomonė galėtume paminėti nepanaudotų lėšų perkelimą didelio masto Taip pat galėtume skirti keletą eilučių savo nuomonėje, e, pristatydami poziciją dėl į rezultatus orientuoto biudžeto lėšų panaudojimo, daugiau dėmesio skiriant konkretiems rezultatams ir mažiau kalbant apie apibrieštis, nes tai nėra mūsų funkcija jas parengti ir patvirtinti. Ir kodėl mums nepasinaudojus progą ir nepristačius su savo minčių apie tai, kaip padidinti biudžeto įplaukas arba užtikrinti jas po breksito, siekiant užpildyti tą spragą, kuri atsivers išstojus iš Junktinė karalystė. Manau, kad apie tai taip pat turėtume pagalvoti. Turiu jau tam tikrų preliminarių minčių šią temą, tačiau nenorėčiau dabar jų samiau pristatinėti, nebent jūs patys pageidautumėte jas išgirsti. Manau, kad tiek informacijos pakaktų šiuo metu. Ir e, prieš rengiant ir pristatant nuomonės projektą, pagrindinė problema, su kuria susiduriu aš, yra e, apimtis nuomonės tam, kad e, rengiama nuomonė nebūtų pernelik e, išsami tam tikrose sritise. Taigi, ponė pirmininkė, tiek galiu pasakyti šiuo metu ačiū. Pirmininkė, ačiū. Kolega Ali dabar kalbės, prašau, nelgiau nei dvi minutės. Dėkuoju. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju Dėkuoju pranešėjai Sarva, Sarvamai. Aš e, norėčiau dėl busimosios DFP pasakyti štai, ką mes turėtume žiūrėti giliau ir į platesnį vaizdą. Mūsų DFP yra numatytas 5-7 metų laikotarpiu. Galbūt e, kitas Kita DFP e, bus numatyta penkerių metų laikotarpiui. Tačiau žiūrint į platesnį, didesnį vaizdą, mes kai ko e, nematom. Mes e, turime galvoti apie maždaug 15 metų perspektyvą, nes mokėjimų projektai yra pareigiami ir e, tai turi atsispindėti daugiametėje finansinėje programoje, e, taikant strateginį, aišku, matymą ir mes turime aiškiai suprasti, kokie yra mūsų strateginiai tikslai bent jau dešimties metų perspektyvoje. Tai reiškia, kad mes e, visų pirma turėtume parengti kažką panašaus į strategiją 2020. Tik tai šiuo atveju tai turėtų būti strategija 2030. Ir e, mes turėtume koordinuoti šitos dalykus su trumpalaikiais tikslais ir vidutinio laikotarpio tikslais. 14 metų e, pabaigoje susidarė daug e, problemų dėl e, neatliktų mokėjimų ir šitos problemas turi būti aptariamas atitinkamuose forumuose, atitinkamais lygmenimis. Galbūt ateityje DFP bus rengiamas e, penkeriems metams, bet dabar procesas e, vyksta ne taip, kad jisai galėtų leisti optimizuoti E, šį procesą. Reikėtų, kad e, busima DFP iš dalies persikirstų su prieš tai bus e, DFP. Taip mes išspręstume tas problemas, su kuriamis susidurime dabar. Dėkuoju, Ajala Sender. Penkias minutės. Kolega Liberatskis. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti Petri Sarvamą už puikiai subalansuotą pranešimą, kuriame atsispindi esama padėtis. Petri nurodė pačius problematiškiausius aspektus savo pranešime. Aš savo raštu norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turime telkti dėmesį į ES išteklių veiksmingą panaudojimą. Ir mes turime renkti rekomendacijas ir planus šiuo požiūriu ir siekti kaip galima didesnės papildomos vertės Europos lygmenių, nes tai e, turėtų dėrėti su kovo mėnesį priimta Romas strategija, kuriame kalbama apie 27 valstybių Europos ateitį. Aišku, Brexito problema po Brexito. E, BVP dalis vienam gyventojui sumažės 27 valstybių Europoje, o tai reiškia, kad tai turės įtakos sanglaudos politikai ir mes turime atsižvelgti į tai, nes e, Europos e, Sąjungos viduje lėšų paskirstimas dėl to keisis. Nes ar, ar penkių metų laikotarpį bus planuojama ar ne, netaip svarbu. Svarbu tie anksčiau minėti aspektai. Toliau e, euro zona. Čia aišku dar vyksta e, tik diskusija šito klausimu. Bet e, tie dalykai taip pat gali būti svarbus ir čia. Toliau mes. E, turėtume galvoti, kaip mes viską turime atlikti veiksmingai ir laiku. Ir kaip e, užtikrinti, kad busima DFP būtų geresnė negu prieš tai e, buvusi. Mūsų aiškos yra, mūsų klaidos buvo pakankamai aiškiai identifikuotos. Dėkuoju dar kartą pranešėjai, atsiprašau kad turiu išeiti, nes turiu dalyvauti kitame posėdėje. Gerai, kad atvykote, bet kokiu atveju. Dabar ponia Jela Sender. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Sarvama už šį pirmą keitimąsi nuomonėmis. Tikiuosi, kad Tai padės mums parengti išsamesnės rekomendacijas. Audito rūmai mums e, priminė anksčiau, kad e, kad e, kalbant apie klaidas, nebuvo viskas tinkamai numatyta, nu, panaudojant nuosavus išteklius. Ir čia turi būti atsižvelgiama į visas tas e, mintis ir aspektus, kurie buvo minėti, nes dėl breksito ir kitų priežasčių mūsų ištekliai sumažės. Tad turime su pirma galvoti, kaip mes e, atremsime šitos iššūkius. Jeigu neturėsime e, daugiau išteklių, nuo savų išteklių, tai tuomet turim galvoti apie geresnį panaudojimą. Ir aišku, turime kelti klausimą, kokia daugiametė finansinė programa e, turi būti po 20-ųjų metų. Dėl to kyla, aišku, pakankamai daug nerimo. Mes e, girdime, sakant, kad biudžetas mažės, nebus naujų išteklių. Lieka neiškumų dėl šitų aspektų. Ir e, aišku, mes turime nepamiršti, kad e, sanglaudos politika pasiteisina valstybėse narėse, rezultatai yra e, geri, taip pat e, turime galvoti apie pokyčius įvairiose kitose srityse ir apie poreikius, kuriuos e, turime patenkinti, ponia Sarvama. Galbūt e, FC2 kontekste bus galima atsižvelgti tuos aspektus. Taryba, aišku, laikysis savo pozicijos šito klausimu, bet dalis šitų dalykų galbūt galėtų būti finansuojama iš FC2, FC2 e, fondo. Aišku, turime taip pat e, aiškiai pasakyti, jog ES biudžetas yra ES biudžetas ir turime galbūt kontroliuoti e, tai, kaip mes finansuojame įvairius numatytus tikslus ir ar perkeliame finansavimo eilutės e, vienas į kitas. Uh, Aišku, yra ir kitų iššūkių, Afrika ir, ir, ir taip toliau, ir tai taip pat turi būti finansuojama iš kažkur. Ačiū komisijos vardu. Pone Šmit Farber dabar kalbės. Yeah, thank you, Madam Chair. Uh, Dėkoju pirmininkė. Aš esu Šmit Faber. Dėkoju. Pirmininkė, dėkojame taip pat pranešėjui už tai, kad šio eh, pranešimo pagrindiniai bruožai buvo pristatyti. Sakyčiau, kad tai puikiai atspindi eh, mūsų pagrindinės mintis, kurias visai neseniai tik tai uh, E, finansinėme dokumente paskelbėme. Taip, Brexitas yra didžiausias iššūkis per ateinančią DFP. Kaip reikėtų užpildyti tuos trūkumus, ko gero, iš dalies nuosavais ištekliais, iš dalies prioritetų perskirstimu. Uh, Na, iš dalies mm, dabar dėl to mes savo pasiūlymą ir pasiūlymo paskelbimą ir atidėjome. Mes norime pirmiausia sužinoti, kokiegi būtų jungtinės karalystės siekiai dėl jų anksčiau prisimtų įsipareigojimų. Tame pamastymų dokumente matote, kad pagrindinis mūsų tikslas būtų pridėtinė vertė Europai. Jeigu politikos programa neturi, pavyzdžiui, pridėtinės vertės, tai tai neturėtų gauti jokio finansavimo iš biudžeto ES. Na ir jeigu ta vertė yra mažesnė, tai reikėtų uh, bendrą finansavimą tada pasitelkti. Na, o jeigu, pavyzdžiui, didelė yra pridėtinė vertė ES, tai mes pilnai finansuotume tas programas. Tokie turėtų būti pagrindiniai prioritetai DFP ateinančiai. Tai turėtų būti taikoma visoms programams. Tai turėtų būti atsispindėti sektorinėse pasiūlymuose, poveikio vertinimuose bei e, siūlant, teikiant pasiūlymą dėl kitos DFP. Dar kitas svarbus elementas yra didesnis finansinių instrumentų ir biudžeto garantijų naudojimas. Mums reikia daugiau lankstumo kitai DFP ir reikėtų išvengti tokios situacijos, kai viskas yra paskiriama iš anksto. Reikėtų galbūt šiek tiek palikti nepaskirstytų lėšų toms nenumatytoms aplinkybėms. Na, nu, kas dėl šio reglamento, tai taip yra penkta, septinta. E, 3 opcijas 5, 7, 5 plus 7 e, su vidurio laikotarpio peržiūra. Tai būtų tiek. Dėkoju. Darf ich Sie fragen, welchen Plan Sie haben? Noriu paklausti, kokiu planu turite dėl žemės ūkio politikos. Pristatant specialią ataskaitą buvo paminėta didžiulė senėjimo e, programa, e, taigi kokiu senėjimo problema, kokiu programu galėtumėte pasiūlyti žemės ūkio politikos srityje? E, are... Kągi galiu pasakyti, mes kol kas tik tai pradėjome gilintis į programos aspektus. Be jokios abejonės reformos galėtų būti e, padarytos, na, kas dėl senėjimo, kas dėl pasitraukimo išeimo į pensiją, tai konkrečių e, pasiūlymų negirdėjau, nors taip, e, ši problema turėtų būti sprendžiama, turėtume apie tai pagalvoti, taip. Kolega Tarandas dar paprašė žodžio ir kolega Jala taip pat. Labai trumpai norėčiau padėkoti kolegai Sarvama už tai, kad e, mums e, naujų čia darbų numatėte. Aš tikrai e, jums atsiųsiu rūpiučio mėnesį laišką ir turiu pasakyti, kad neturėtume sustoti ir turėtume toliau vertinti komisijos atliekamą darbą. Ačiū dabar žodis kolegai Zender. Aš norėjau štai kokį klausimą užduoti Europos komisijos atstovui. Kaip yra su pasiūlymu dėl gynybos? Kaip buvo nuspręsta, kad gynyba turi pridėtinės vertės sugeneruoti, tai čia buvo kalbėta apie masto ekonomiją. Galbūt, pavyzdžiui, reikėtų kažką daryti ES lygiu o ne iš Europos biudžeto bandyti finansuoti dar be jau finansuojamų dalykų ir gynybos politiką. Kodėlgi mes negalime įpareigoti valstybių narių bent dalį savo e, nacionalinių išlaidų e, skirti, pavyzdžiui, bendrajai e, gynybos programai vietoj to, kad būtų nuolat e, Europos biudžetas e, naudojamas. Kaip galime finansuoti gynybos politiką, neturint e, su jie susijusių jokių įgaliojimų? Ar norėtumėte pakomentuoti šį teiginį? Uh, yes, thank you, Madam Chair. Yeah, I would agree. I mean... <coughs> Dėkuoju pirmininkė. Aš tam pritarčiau. Turėtume pasižiūrėti, uh, kągi sako sutartys, kas juose sakoma, vis dėlto mums šiek tiek yra rankos surištos ir mes negalime tokios grinai dabar naujos parengti gynybos politikos. Taip dabar, kas dėl e, prototipų gamybos arba, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, tai taip, tai galėtų būti finansuojama ES lėšomis ir nacionalinės valdžios institucijos tikrai galėtų šiek tiek atidėti, tarkime, tų pinigų Ir ko gero daug veiksmingiau būtų, jeigu ES valstybės narės bendrai, pavyzdžiui, prototipus sugamintų ir taip galėtų būti sutaupyta nacionalinių biudžetų nemaža dalis. Dėkuoju. Iš tiesų niekas dėl to nesiginčia, tačiau Jeigu komisija šią sritį įkels koją, tai pagal kokį politinį planą bus e, vykdoma atranka, nes nepasiskiršius įgaliojimais ir nepasidalinus finansavimas iš šias biudžeto neturi visiškai jokios prasmės, žodis kolegai Savarmai. Dėkoju pirmininkė, dėkoju kolegoms bei komisijos atstovui už pasisakymus pabandysiu dabar trumpai atsakyti šešėliniams pranešėjams, konkrečiai ponui Ali. Dėl DFP. Taip, aš šio klausimu dirbu, ciklas turi būti nustatytas kaip ir sakiau. Ponas Liberaškis jau išėjo iš šios salės, tačiau turiu pasakyti, kad e, visiškai sutinku su tuo, dėl to, ką jis sakė, dėl veiksmingumo. Tai be jokios abejonės turi būti orientuota į mūsų prioritetus. Ir su tuo reikėtų daugiau padirbėti. Na, o dabar kas dėl sanglaudos ir BŽUP. Reikėtų pasižiūrėti, kaip geriau koordinuoti tas dvi sritis. Ir Kas dėl sanglaudos politikos, tai e, turėčiau keletą pasiūlymų. Galiu tik tai pridurti, kad e, galėtume šiek tiek pakoreguoti struktūrą išlaidų. Ir pavyzdžiui, reikėtų pasižiūrėti, ar e, ES tikslai pagrindiniai yra pasiekti reikėtų pažiūrėti, ar negalima būtų veiksmingumo e, sanglaudos ir tie pasiekta, pavyzdžiui, per vystimą naujų iniciatyvų plėtojimą. Vietoj... Taigi, reikėtų pasižiūrėti ir tai. Na ir dar, ponė Jolasender, norėčiau uh, pasakyti, padėkoti tiksliau už jos pasisakymą. Jeigu aš jūs gerai supratau, sako kalbėtojas, tai aš visiškai sutinku su tuo, kad neturėtume sutikti, neturėtume sutikti su tuo, kad biudžetas bus mažesnis ir taškas. Aš manau, kad būtų gal net kvaila dabar kalbėti visus tuos mūsų laukiančius iššūkius, kaip kad sienos e, ir migracija ir kiti dalykai. Ir tuo pat metu nieko tam nenumatyti. Aš manau, kad e, reikėtų galbūt vietoj gražių kalbų pagalvoti apie tai, ką galima būtų finansuoti. Tai e, tiek būtų pabaigai. Mes turėtume kovoti tiesiog, Būtume koving, būkime kovingais. Na ir dabar laiko nėra daug, bet vis dėlto norėčiau paprašyti man elektroniniu paštu savo pasiūlymus atsiųsti, kaip kad ponas Daranora pažadėjo pasak... tai padaryti e, galbūt net rūpjūčio mėnesį. Taigi, jeigu kas porą dienų bent po elektroninį laišką gaučiau, tai tikrai netitrūkčiau nuo šios temos. Na ir dar pasakysiu, kad e, Strasbūrė susitiksime rugsėjo 13 dieną, trečiadienį, kai ir, ir tuo metu kaip tik e, komisijos pirmininkas Junkeris E, pasakys savo, ko gero, svarbiausiąją metinę kalbą. Taigi nekantrai laukiame šios dienos. Dėkoju. Tokiu būdu perkime prie 14 darbo tarkės klausimų nuo savo išteklių sistemos reformą svarstysime nuomonės projektą. Pranešėjas kolega Ali, jam dabar galimybę savo nuomonę pristatyti, prašau. The issue of uh, resources uh, is of utmost importance for the Europe. Dėkuoju. Nuo savų išteklių klausimas yra esminės svarbos ES. Mes e, turime siekti, kad uh, ES e, ištekliai būtų tinkamo lygmens ir kad išlaidos e, būtų e, taip pat tinkamos. ES biudžetas, bendros politikos bei numatyti tikslai turi e, skatinti mūsų ilgalaikių tikslų siekimą Taip pat e, šie ištekliai turi būti panaudojami tam, kad e, sumažėtų skirtumai tarp valstybių narių. Komisijai buvo, e, kompetentingam komitetui buvo pateikta kai kurių rekomendacijų. Visų pirma, nusiklių išteklių paskirstomas, investuojama turi būti ten, kur tai užtikrina didžiausią pridėtąją vertę. Pavyzdžiui, moksliniai tyrimai ir išorės bei vidaus saugumas. Būtų dvi tokios pagrindinės rytis. Išlaidos e, turėtų būti siejamos su tokiais projektais, kurie yra ilgalaikiai ir naudingi Europos Sąjungai. Taip pat viena iš prioritetinių sričių būtų kova su klimato kaita. Europos Sąjunga per ateinantį dešimtmetį turi vaidinti esminį vaidmenį rengdama naują daugiametę finansinę programą. Toliau aiškus reglamentavimas tik tai toks reglamentavimas leis užtikrinti veiksmingą išteklių panaudojimą ir tinkamą skaidrumą bei veiksmingumą. Turime daug labiau akcentuoti tokius projektus, kurie užtikrina didžiausią pridėtąją vertę ir naudingi visiems Europos piliečiams. Dėkuoju kolega Ajala Sander. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Ali už šį nuomonės e, projektą dėl e, nuo savo išteklių sistemos reformos. Aš tik tai norėjau pateikti tokį klausimą jam. Aš ne visiškai supratau kai kurios e, dalykus. Dėl dešimtojo punkto jūs sakote, kad uh, tokios politikos, kurios naudingos Europos Sąjungai, kurios užtikrina uh, didžiausią pridėtą vertę, yra pačios naudingiausios uh, mūsų piliečiams turi būti prioritetinės, tačiau kartais jos yra nepatrauklios. Kodėl jos yra nepatrauklios? Jūs kalbate apie uh, E, ilgalaikę politiką, Junkerio prioritetus ir horizontą 2020. Tačiau tokia politika kaip BŽUP, pavyzdžiui, ar sanglaudos politika, ką jūs konkrečiai apie jas galvojate, jokios yra ilgalaikės politikos. Tai e, čia taip ir, ir, ir lieka neaišku dėl tų trumpalaikių ir ilgalaikių politikų. Aš manau, kad BŽUP ir sanglaudos politika taip pat turėtų būti tarptų ilgalaikių prioritetinių politikų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. į pasaulį. Nes mes dabar turime teikti didžiausią dėmesį išlaidoms. Jeigu norime veiksmingai naudoti išteklius, visų pirma turime galvoti apie tai, kaip mes valdome išlaidas. Dabar įplaukų egzistuojanti sistema kelia pakankamai rimtų problemų. Dabartinių, dabartinė išteklių sistema ir susiduria su tam tikrais iššūkiais darbo dokumente, kur kalbama apie ES finansavimo ateitį. Jį prieš keletą savaičių pateikė komisija. Yra kalbama apie Monti grupę ir darbo dokumente mes uh, skaitome apie tai, jog dabartinė sistema yra per daug sudėtinga ir nepakankamai skaidri. Dabartinė sistema labai daug priklauso nuo valstybių narių įmokų, tai, yra 70, tai sudaro 70 procentų įplaukų ir yra per mažai tikrų nuo savų išteklių. 70 metų sprendimas dėl nuo savų išteklių yra tuo būdu visiškai kvestionuojamas. Čia problema yra ta, jog yra įmokų mokėtojai ir yra jų gavėjai. Ir ta sistema yra tokia, kad e, kartais abiejų šitų aspektų derinimo rezultatas yra nulis. Aišku, yra biudžetinės pusiausvėros principai ir jų turi būti e, laikomasi. Artmetinių požiūrių čia yra viskas e, paprasta. Tiek išlaidų, tiek nacionalinių įmokų požiūrių bet visa ta sistema ir jos analizė e, rodo, jog e, jog e, tai, kaip kiekviena valstybė moka, tie principai, pagal kuriuos yra mokamos įmokos ir gaunamos išmokos, vis dėlto yra pat, kartais suvokiami per daug supaprastintai. Ir e, tuo būdu toks supaprastintas požiūris negali deramai atspindėti visos tos e, sistemos. Vėliau gražinamoji Junktinės karalystės išmoka e, bei kitos gražinamosios išmokos e, buvo užtikrinamos nesant pakankamo skaidrumo. Dėl jų buvo susidarėta be jokio skaidrumo. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš pavaduoju šešėlinį pranešėją poną Tarkovski. Jisai man davė savo poziciją. Ponas Stehovskis pritarė ponui Pirinskui, kad dabartinė sistema yra pasenusi, nepakankamai skaidri, per daug sudėtinga. Tad e, reikia geresnės reformos. Ir mes turime pagalvoti apie tai, kaip reformuoti. Pranešėjas kalbėjo apie didesnį skaidrumą, matomumą, apie mažesnės, mažesnės sąnaudas, veiksmingesnį išteklių panaudojimą, apie pridėtoje vertę Europos lygmenių, apie naudą e, tiems, kas moka įmokas, į biudžetą. Pranešėjas e, kalba apie korekcijos mechanizmo pakeitimą. Dabartinės PVM sistema taip pat turėtų būti peržiūrėta ir aspektai susijęs su ES politikomis taip pat turėtų būti peržiūrėti. Bet mes turime sukurti naują nuo savų išteklių sistemą, pat pranešėjas. Ir e, aš norėtume padėkoti ponui Ali už atliktą darbą. Ponas Ali siūlo surenkti susitikimą su šešėliniais pranešėjais, kad e, tos problemos, kurios yra minimos nuomonėje, būtų giliau aptartos. Įplaukoms reikėtų skirti daugiau vietos nuomonėje ir giliau panagrinėti taip pat šitos e, aspektus, taip pat e, įplaukų paskirstimo klausimą, bet ypač pačių, pačių įplaukų e, aspektą reikėtų išdėstyti detaliau nuomonėje. Tai tiek. Dėkuoju. Ačiū. Iš tiesų kol kas dar Nekalbame apie pakankamai konkrečias priemonės, kurios būtų adekvačios. Dvi minutės, kolegė Taranda, aš per vieną susitvarkysiu. Pritariu daugumai komentarų ir klausimų e, ir tikrai prašau ne. Pasmerkime už tai, kad pristatysiu dabar žaliųjų frakcijos nuomonę. Ši nuomonė yra visiškai neadekvati, joje nekalbama apie nuosavus išteklius, tačiau apie tai, kaip juos išleisti ir panaudoti. Taigi mes dabar turėtume siekti nukelti pakeitimų tiekimo terminą arba paprašyti, kad būtų parinktas visiškai naujas pranešimas ir jeigu mums nepavyksta pasiekti, tai svarstysime kitas galimybės. Tiek jūsų informacija. Ačiū. šią nuomonę tikrai per mažai kalbama apie nuosavus išteklius, tačiau aš siūlau šešėliniams pranešėjams susitarti tarpusavį, tam ir yra nustatytas pakeitimų teikimo terminas. Biudžeto generalinio direktorato vardu, ponė Montanė. Yes, thank you. Uh, thank you. Ačiū pirmininkė. Noriu paminėti kelis aspektus, kurie minimi nuomonės projekte, taip pat e, sureaguoti į kolegų mintis dėl pridedamosios vertės. Žinoma, ir ankstesnėse ataskaitose ir ilgametės finansinės programos e, apie tai buvo kalbama ir Monti ataskaitoje. Tai yra vienas iš svarbiausių argumentų, į kurį atsižvelgia ir komisija savo metmenyse kurie buvo neseniai paskelbti, žinoma, siekiant e, nuspręsti, kokias e, programas pirmiausia finansuoti, turime orientuotis į Europinę pridedamąją vertę. Ir Monti ataskaitoje daugiausiai apie pridedamą vertę kalbama įplaukų dalyje. Tai yra naujas požiūris, anksčiau neminėtas. Taigi čia siūloma pasinaudoti naujais nuosavais ištekliais tam, kad e, pasiektume papildomos naudos e, ir e, galėtume remti mūsų bendruosius tikslus, pavyzdžiui, taršos mažinimą, kai kurie minėjo taip pat kova su klimato kaita, bendrosios rinkos stiprinimas, taip pat galėtų būti viena iš sričių ir kai kurie nauji nuosavų išteklių e, šaltiniai galėtų padėti mums pasiekti šių tikslų, ne vien tik tai e, būtų įtraukti į bendrą ES biudžetą. Taip pat kai kurie iš jūsų e, kritikavo dabar pasirinktą teigiamo balanso metodiką. Kodėl mes ją pasirinkome, taip pat kiek, tiek Monti ataskaitoje, tiek metmenyse mes apie tai kalbame ir e, išlaidos, e, kurių pridedamoji vertė yra didžiausia, šiuo metodu nėra pripažįstama ir dėl to valstybės narės e, šiam e, metodui nebūtinai pritarė. Nu, štai pavyzdžiui, teikiant paramą e, dotacija buvo skirta Luksemburgui, tačiau iš tiesų jie naudojosi 5-6 viso Europoje veikiantis universitetai. Lygiai taip pat būtų galima pasakyti ir apie, pavyzdžiui, dotacijas išorės saugumui, kuomet dotacija yra e, išorės sienoms apsaugoti skiriama Graikijai, tačiau iš tiesų yra naudinga kelioms šalims vienu metu. Taigi šią problemą dabar turime kažkaip spręsti, ieškome sprendimo galimybių. Dar vieną dalyką noriu pakomentuoti, apie kurį nekalbama nuomonė, tačiau kai kurie iš jūsų minėjo, tai yra uh, įmokų gražinimas jungtiniai karalystiai arba apskritai kitoms valstybėms. Komisijos pozicija yra labai aiški. Mes turėtume atsisakyti lėšų gražinimo valstybės narėms ir surasti kažkokią paprastesnę sistemą. Ačiū. Pabaigai žodis nuomonės rengėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti kolegoms. Iš tiesų. Manau, kad išgirdome atsakymus į užduotus klausimus. galima, žinoma, visus klausimus vertinti tik tai išlaidų kontekste. Mes tačiau manome, kad reikėtų susitelkti ties Europinė pridedamąją vertę labiausiai. Kalbant apie sanglaudos politiką, reikėtų ją peržiūrėti ilgalaikėje perspektyvoje, nes yra viena iš svarbiausių Europos Sąjungos politikos ryčių mano vertinimu. Ir savame suprantama, aš e, norėčiau e, prieš baigiantis pakeitimų teikimo terminams e, sustikti su šešėliniais pranešėjais. Aš siūlau nekeisti pakeitimų teikimo termino ir toliau palikti spalio 13 dieną o biudžeto kontrolės komitete balsuojama turėtų būti spalio 22 dieną. Norėčiau paprašyti kolegų savo pasiūlymus man atsiųsti elektroniniu paštu ir žinoma laukiu šešėlinių pranešėjų pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, dabar svarstysime 15-2017-2013 metų struktūrinių fondų lėšai prioritetinių projektų gyvendinimas Graikijoje. Iki šiol e, į savo romaną įtraukėme 180 prioritetinių projektų 15 metų gruodžio e, rugsėjo mėnesį. Silankėme Graikijoje ir susipažinome, kaip yra įgyvendinami septyni, taigi mums dabar būtų įdomu išgirsti Kokia yra situacija susijusi su likusiais 181 projektu, kokius galima toliau finansuoti, už e, kokius reikėtų pareikalauti paramos gražinimo. Mes pakvietėme generalinį direktorių Lemetrą, kurio dar nematau salėje, kad jis mums pristatytų problemas Graikijoje. Aš tik noriu priminti, kad e, pagal senąją daugiametę finansinę programą 100 procentų šie projektai finansuojami, todėl tikrai turime labai svarių priežasčių ir argumentų šiuos klausimus aptarti. Iš tiesų buvo pakankamai sunku sustarti su komisija, kad e, klausimas būtų įtrauktas mūsų darbo tarpės. Sveiki atvykę, generalinį direktorių. Ich habe die Kollegen schon äh, über die bisher, bisherigen Geschehnisse informiert. Džiaugiamės, kad e, atvykote ir e, nedelsdama suteiksiu Jums žodį, kad galėtumėte pakomentuoti situaciją susijusią su 181 prioritetiniu projektu pagal seną daugiametę finansinę programą. Galėtume taip pat gauti ir naujos informacijos apie septynis projektus, su, kuriais, su kuriuo vykdymu jau susipažinome, tačiau dar geriau būtų, kad jūs pristatytumėte bendrą viziją susijusią su paramą Graikijai, nes jai skirta, skirta 100 procentinis finansavimas, o tai yra labai daug mokesčių mokėtojų pinigų. Generalinė direktorė, jums žodis, dėkojame, kad atvykote. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Honorable members of parliament, uh, good, uh, good morning. Dėkoju gerbiamą pirmininkę, gerbimieji parlamento nariai. Labas rytas. Labai džiaugiuosi galėdamas uh, šiandien čia pasisakyti. Pirmiausia, pabandysiu pateikti naujausią informaciją apie e, du e, šiuo metu vykdomus labai svarbus veiksmų planus. Jūs be jokios abejonės e, žinote, kokie yra, tačiau veiksmų planų problema yra ta, kad dažnai jie yra patvirtinami ir pamirštami. Tačiau, kadangi ši tema, tiksliau šios temos yra pakankamai svarbios, tai e, reikėtų atitinkamai e, stebėti ir atitinkamai gyventinami yra. <clears throat> Taigi dabar tie du planai e, yra tose sritise, kurios yra sanglaudos politikos Achilo Kaunas. Abiejose srityse klaidų lygis yra nebejotinai e, susijęs su administracinių gebėjimų trūkumu. Įvairiausiose, e, įvairių lyg, įvairiuose lygmenyse e, valstybėse narėse įgyvendinant sanglaudos politiką. Konkrečiai Europos struktūrinių investicijų fondų programas. Būtent e, į tai mes savo apžvalgoje ir e, didžiausia, būtent tam ir skiriame didžiausią dėmesį savo žvalgoje. Tai yra, kaip reikėtų stiprinti administracinius gebėjimus valstybių narių e, šiuose srityse tam, kad pačios valstybės narės galėtų užkirsti kelią e, bent jau tokiam dideliam e, klaidų lygiui, su kuriuo susidūrėme per pastaruosius metus. Gavome ir gana neblogų, pask... padrasinančių rezultatų 2015 metų auditorumo ataskaitoje. Štai pavyzdžiui, sanklaudos politikos trys didžiausi klaidų e, šaltiniai kaip ir pakito dabar. Tai dabar jau nei viešieji pirkimai, nei valstybės pagalba nebeatsidūrė e, prie tų sričių, kuriuose didžiausios, daugiausia klaidų padaroma. Auditorumai nustatė, kad klaidų klaidų lygis abiejose šiose srityse e, sumažėjo gana smarkiai. Na, o kas dėl 2016 metų rezultatų, tai manome, kad e, tai nėra tik tai vienkartinis kažkoks tai reiškinys, Tai tikimės, kad e, geresnių rezultatų sulauksime ir būtent šiems metams, tai yra 2016 metams. Tuo bent jau tikimės. Na, o dabar norėčiau pereiti prie skaidrių. Pirmiausia, pradėsiu nuo viešųjų pirkimų veiksmų plano pirmas e, svarbus dalykas šiame veiksmų plane, taip pat ir pagalbai, valstybės pagalbai tai yra svarbu. Tai yra naujas mechanizmas, kurį e, dabar turime numatę 14-20 metams dėl ex ante sąlygiškumo. Tai reiškia, kad kol iš ankstinės sąlygos yra netitinkamos valstybės narėse tam tikrose srityse, tai komisija gali tiesiog sustabdyti mokėjimus toms valstybėms narėms e, srityse, kuriuose yra kilę problemų. Dar šių metų pavasarį mes parengėme preliminarų e, vertinimą e, rezultatų to naujojo eksantės algiškumo mechanizmo. Na ir rezultatai buvo tikrai labai teigiami šios prognozės. E, ir viešiesiams pirkimams ir valstybės pagalbos ryčiai. Manau, kad tai labai naudinga ir taip galbūt valstybės narės rimčiau e, pasižiūrės į savo gebėjimų stiprinimą šiose srityse. Per 14-20 metų, 14 metų laikotarpį nustatėme tiksliau šiam laikotarpį nustatėme, kad keturiose valstybėse narėse dėl 12 viešųjų pirkimų labiausiai reikėtų pasitemti. Aštuonios valstybės narės jau padarė savo namų darbus visus nurodytus. Na ir tikimės, kad daugumoje valstybių narių, gal net ir visose, e, neteks e, nutraukti, sustabdyti tiksliau mokėjimų dėl to, kad jos bus padariusios viską, ką reikia padaryti. Na ir dar kitas svarbus dalykas prie veiksmų plano, tai būtų, kurį reikėtų paminėti, tai būtų viešųjų pirkimų darbo grupė. Dar 14 metais ta grupė komisijoje buvo įsteigta, jos darbe dalyvauja visi suinteresuoti asmenys, um, komisija, SF, e, augimo generalinis direktoratas ir taipogi Europos investicijų banko atstovai. E, šios e, grupės pagrindinis tikslas būtų štai kas atitikimas viešųjų pirkimų teisės aktams. Tai yra, kaip žinia, niekur nedingsantis nuolat aktualus iššūkis. Na, ir viešųjų pirkimų teisės aktų nuostatos turėjo būti perkeltos dar iki praeitų metų vidurio, tačiau šis procesas nėra galutinai dar pabaigtas. Antroji e, veiksmų sritis tai būtų skaidrumo skatinimas e, viešųjų, pirkimo, viešųjų pirkimų procesuose. Na ir Galiausiai nauja dimensija e, viešųjų pirkimų direktyvus būtų štai kokia. Reikėtų skatinti viešuosius pirkimus kaip strateginį politikos instrumentą. Taigi reikėtų žiūrėti ne tik tai į žemiausią kainą, bet e, reikėtų konkursuose atsižvelgti, pavyzdžiui, tokius e, aspektus, kaip kad aplinkosauga ar socialinė pridėtinė vertė arba, pavyzdžiui, naujovių dėgymas. Mes tokius principus norėtume plačiau taikyti, pavyzdžiui, gal ateityje net ir sanglaudos politikoje. Viešieji pirkimai, viešųjų pirkimų metu neturėtų būti e, žiūrėti neturėtų, e, neturėtume žiūrėti vien tik tai į žemiausią kainą, reikėtų galbūt e, žiūrėti, kokią geriausią pridėtinę vertę galėtume už geriausią kainą gauti. Na ir dar norėčiau paminėti e, vieną kaip ir produktą iš tos grupės. Tai e, valstybėse narėse vienas labai plačiai naudojamas dalykas, mes matome tai e, iš statistikos parsisiuntimų savo interneto puslapyje. Mes e, manome, kad e, reikėtų bandyti išvengti tų praeitie padarytų klaidų. Taigi gidą, bent jau vadovą tą turėtume taipogi nuolat atnaujinti ir tikimės, kad jis bus labai naudingas e, valstybėms narėms. Na ir dar norėčiau e, paminėti, kas buvo padaryta konkrečiose valstybėse narėse. Gana sėkmingai naudojame pagalbos, techninės pagalbos biudžetą su, trečios, su trečia šalimi dirbame, konkrečiai su RBPO, e, konkrečiai e, teikdami pagalbą Bulgarijai ir Slovakijai, e, kurios atitiko ex ante sąlygiškumo procedūros reikalavimus. Štai pavyzdžiui, Slovakija įdėgė elektroninių viešųjų pirkimų strategiją konkrečiai praktikoje. Tai čia būtų požiūrio pagal poreikius pritaikymas. konkrečioms problemoms spręsti valstybėse narėse. Na ir dar norėčiau paminėti kitą iniciatyvą, kurią pradėjome prieš metus maždaug. Tai yra iniciatyva Integrity Pact, integralumo paktų iniciatyva. Tai yra bandomasis projektas, finansuojamas iš techninės pagalbos lėšų. Vienas partneris, su kuriuo dirbame, tai čia yra Transparency International nevyriausybinė organizacija. Ir šiame pilotinėme projekte bandamajame projekte, kurios, kuriame dalyvaujama yra savanoriškų pagrindų, e, dirbama su e, specifinėmis viešųjų pirkimų procedūromis. Džiaugiamės, kad e, ne viena valstybė narė pasinaudojo progą dalyvauti šiame projekte. Matome, kad 11 iš viso yra tokių valstybių narių. Šis e, bandomasis projektas e, iš viso e, gyvendinamas per 17 projektų 11 valstybių narių. Čia iš esmės e, visos šalis dalyvaujančios viešųjų pirkimų procese e, pasirašo integralumo, sažiningumo kodeksą Na, o Transparency International užtikrina, prižiūri, taip sakant, stebi, ar tie įsipareigojimai, e, ar tų pasi, įsipareigojimų šalis laikosi, tai pavyzdžiui, e, konkursų dalyviai arba paraiškų teikėjai. Kitas e, aspektas, kurį norėčiau paminėti, tai būtų sukčiavimo atvejai. Labai gerai, kad nėra didelio masto šis reiškinys, tačiau e, mes e, norėtume vis dėlto, kad valstybės narės e, geriau identifikuotų ir geriau kovotų su juo. Komisijoje parengėme specialiąją kompiuterinę informacinių technologijų priemonė, tai būtų e, duomenų e, rinkimo būdas, kuomet yra e, įtartini modeliai identifikuojami viešųjų pirkimų srityje. Mes šį modelį pasiūlėme valstybėms narėms ir uh, nemokamai tai yra padaryta, taigi dabar valstybės narės yra e, kviečiamos pasinaudoti šią e, kompiuterinę sistemą ar programą. O jos tikslas yra, kaip ir sakiau, e, padėti valstybėms narėms identifikuoti įtartinas sąlygas viešųjų pirkimų procesų metu. Taip galima tikslingiau orientuoti kontrolės programas arba tikrinimų programas. Na ir dar norėčiau paminėti vieną iniciatyvą, e, kuri yra mūsų ankstesnio darbo su plėtros procesais rezultatas. E, tai yra susijęs su tuo, ką mes darome su plėtros e, procesą dalyvaujančiomis šalimis. TAIEX programa čia yra. Štai pavyzdžiui, ekspertai e, valstybių narių e, gali pasidalinti savo žiniomis e, su kitomis valstybėmis narėmis ir taip savo žinias ir profesinį kiratį išplėsti. didelė dalis šios iniciatyvos veiklos yra susijusi su e, viešųjų pirkimų sritimi ir čia daug viešųjų pirkimų e, ekspertų dalyvauja konkrečiai šiuose projektuose. 21 iš viso valstybė narė dalyvauja šiame projekte. Na, be jokios abejonės mes ant laurų nenorime užmygti, neketiname to daryti. Ir mes paskelbsime e, bendruosius bruožus viešųjų pirkimų klaidų srityje, tendencijas, taip sakant. Matome, kad keičiami yra teisės aktai. Deja, kai kurios valstybės narės dar nėra perkelusios naujosios viešųjų pirkimų direktyvos. Na ir todėl mes aktyviai stebime situaciją ir, kaip jau ir sakiau, pateiksime e, naujausią informaciją e, tam vadovui, kuris yra toks populiarus tarp praktiškai e, šias nuostatas gyvendančių ekspertų. Pagal naująją direktyvą yra galimybė naudoti viešųjų pirkimų procedūras strategiškiau, taip sakant, Ir būtent tą metodą mes norime naudoti kaip man aktyviau ateityje. Na ir be jokios abejonės kartu su augimo generaliniu direktoratu ir e, už tai atsakingais komisarais, Bienkovskai ir Kretsu, e, įdėmiai stebėsime situaciją šioje srityje. Dabar kas dėl valstybės pagalbos. Iššūkiai yra tie patys. Tai yra administracinių gebėjimų stiprinimas. Čia yra du dalykai svarbus gerinant situaciją valstybės pagalbos srityje. Čia galbūt didelės žalos ES biudžetui valstybės pagalbos srityje nėra. Šioje srityje mes štai ką išvelgiame. Dėl valstybės pagalbos e, e taisyklių sudėtingumo labai dažnai yra pasirenkamos dėminimis taisyklės. Tai reiškia, kad valstybės pagalbos e, schemos ar sistemos tokios yra numatomos, e, tokios numatomos yra, kad kaip ir yra e, išvengiama tų pagrindinių ir griežčiausių valstybės pagalbos taisyklių, tam, kad būtų paprasčiau e, įgyvendinti e, tiesiog šias iniciatyvas. Taigi mes siekiame tobulinti situaciją šioje srityje, kaip ir viešųjų pirkimų atveju. Mes bandome pagelbėti, e, rengdami informacinius dokumentus, kaip pavyzdžiui, Liepos, praėjusių metų, metų Liepos mėnesį parengėme dokumentą informacinį, tokį kaip, kaip ir gairių dokumentą dėl pagalbos valstybės. Bet be jokios abejonės e, galima ir dar kitų iniciatyvų šioje srityje imtis. Kaip ir viešųjų pirkimų e, srityje matome labai teigiamą poveikį eksantę e, saligiškumo iniciatyvos. penkios valstybės narės identifikuotos yra, kuriuose reikėtų smarkiau padirbėti, tuos namų darbus padaryti. Ir šiuo metu kaip tik Italija baigia atlikti savo baigiamosius darbus. Ir tikimės, kad Italija galiausiai išspręs savo problemas. Turime taip pat ir teigiamų pavyzdžių, kuriais galime pasidalinti. Ir jais galime parodyti, kaip šis mechanizmas gali būti puikia alternatyva priverčiant laikytis teisinių įpareigojimų. Štai pavyzdžiui, e, audito rūmai e, pasiūlė parengti valstybių narių centrinį registrą tokį dėl deminimis taisyklių. Deminimis taisyklių uh, trūkumas yra tas, kad pavyzdžiui galima apeiti 200 e, tūkstančių eurų taisyklę per 3 metus, nes galima išskirstyti tą, tą sumas į smulkesnės sumas. Tai o turint e, centrinį registrą, centrinę e, sistemą galima būtų išvengti tokių situacijų, kaip kad, pavyzdžiui, ta pati įmonė galėtų apeiti šią taisyklę keletą kartų e, mažesnius projektus rengdama. E, Taigi audito rūmai pasiūlė apeiti e, šiuos, bandyti išspręsti šios trūkumus sistemos. Ir dabar per ex ante saligiškumo principo panaudojimą mes e, bandėme e, valstyb, iš valstybių narių gauti pažadą bent jau, kad bus centriniai centrinė registrai nacionalinių lygių padaryti. Ir, pavyzdžiui, Čekijoje ir Slovakijoje tai jau yra padaryta ir mes labai džiaugiamės tuo. Regionų ir komp e, generaliniai direktoratai dirba kartu tam, kad e, labiau dirbama su tokiais sektoriais, kur didesnės pagalbos e, lygiai yra teikiami ir kur yra daugiau klaidų lygių, kur, kur klaidų lygis didesnis, pavyzdžiui, inovacijų ir mokslinio tyrimų srityje, energijos projektų srityje. Kartu su kom generaliniu direktoratu mes rengiame mokymus keturiose valstybėse narėse šią temą. Galbūt pernelyg nesigilinsiu į kitus aspektus, nes valstybės pagalbos srityje, kaip ir viešųjų pirkimų srityje, tie patys instrumentai yra naudojami, TAIEX peer-to-peer yra sistema naudojama valstybės pagalbai taip pat. Na ir dar gal vienas paskutinis pavyzdys, kurį pateiksiu dėl valstybės pagalbos. Mes e, tokių kaip ir e, labai gerų rezultatų pasiekėme Graikijoje. Ne tik tai finansinės pagalbos dėka, bet e, ir, ir su SRSS naujajam laikotarpiu Graikijoje įdėkėme e, naują IT sistemą, pagal, su kur, kurios pagalba pavyks daugiau garantijų gauti valstybės pagalbos srityje dėl klaidų, pavyzdžiui. Na ir tai bus išvengta korupcijos ir sukčiavimo šioje srityje. Na ir pabaigai, gerbiama pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, mes ir toliau e, dirbsime šioje srityje, esame padrasinti pirmųjų e, tokių e, teigiamų rezultatų, be jokios abejonės mes ant laurų neužmiegame. Ir mielai e, teiksime jums ir ateityje per ateinančius metus e, informacijos apie rezultatus mūsų darbo. Tikiuosi, kad e, auditorumų ataskaitos taipogi parodys mūsų darbo rezultatus, pristatys tiksliau. Kiek supratau, manęs buvo prašyta parengti prioritetinių projektų, pristatyti prioritetinių projektų sąrašą Graikijoje. Mes šių projektų, atskirų projektų, pavyzdžiui, e, rezultatus galėtume pristatyti, tačiau bendrai pasakysiu, kad bendras vertinimas labai teigiamas būtų to, ką, pavyzdžiui, komisijos narys Ganas pradėjo 2011 metais. Graikiai buvo pasiūstas aiškus signalas. Graikiai buvo pasakyta, kad parama Graikijos laukia. Reikia tik tai, kad graikai patys susiimtų. Na ir tai nėra galutinis vertinimas, tačiau dabar matome, kad tas e, signalas graikiai pasiūstas sunkiausių metų tikrai e, apčiuopiamų rezultatų davė. Štai pavyzdžiui, šių metų gegužės mėnesį esame gavę rezultatų e, dėl projektų ir matome, kad 160 prioritetinių projektų yra identifikuota. 85 procentai projektų skirta 7 milijardai, gyvendinti tie projektai yra 9 procentai, tai yra 24 e, projektai, jiems skirta 7,7 milijonų eurų. Tai reiškia, kad e, šiam laikotarpiu tai yra, tai reiškia, kad e, tai bus paskirstita dviems, dviems etapams. Ir per antrąjį laikotarpį tie projektai bus galtinai gyvendyti. Na ir dar turime 6 procentus projektų pusiai e, milijardo. Tam yra skirta 18 maždaug projektų. Pro, tai yra 18 projektų. Na ir tai turės bus galutinai įgyvendinta. Tie projektai bus įgyvendinti per 17-18 metus iki 19 metų pasitelkus nacionalinį finansavimą. Na, o jeigu to nebus padaryta, tai tada turėtume susigražinti ES lėšas dėl šių mano minėtų projektų. Kadangi kalbėjau ilgai, tai galbūt uh, neminėsiu tokių svarbiausių teigiamų rezultatų e, įgyvendintų projektų. Jūs e, tikriausiai patys lankėtės vietoje ir žinote, kokie tie projektai yra. Kogi mes galime iš to pasimokyti? Kokiegi būtų rezultatai dabar per dabartinį laikotarpį mes norėtume ir toliau tęsti darbą su Graikija, bet gal taip tikslingiau reikėtų galbūt susitarti dėl mažesnio sąrašo, ne 160 projektų sąrašo, kuriuos. Tai čia kalbu apie tuos projektus, kuriems bus papildomas dėmesys skiriamas Dar manęs buvo klausta apie laiko grafiką. Taip, dabar yra baigiamasis etapas. Turime laiko terminus nustatytus, kurie yra nustatyti teisės aktuose. Šiuo metu e, kaip tik rengiame baigiamasias pastabas savo graikiai, e, prašome e, mums atsiųsti papildomos trūksamos informacijos įvairiausiais klausimais taip pat ir dėl kai kurių iš projektų iš prioritetinio sąrašo. Graikijai yra skirta, tiksliau bus skirta du mėnesiai atsakymams pateikti ar trūkstamą informacijai pateikti. Mes įvertinsime Graikijos atsakymus ir greičiausiai ar net greičiausiai tiksliau e, jau rudenį pas, e, pats, pateiksime jums, jums galutinį vertinimą dėl visų tų prioritetinių projektų. Dėkoju. Um. Darf, dürfen wir bei Autumn von Autumn 2017 ausgehen? Oder? Ar mes turėtume orientuotis į 17 metų rudenį ir kitus metus? Mums labai rūpi Graikija, iš tiesų tikrai. Čia esame jūsų draugai šiuo klausimu. Aš turiu porą klausimų ir kolegos, manau, kad taip pat norėčiau grįžti prie keturių valstybių narių susijusių su veiksmų planu dėl viešųjų pirkimų. Galėtumėte tas valstybės narės įvardinti. Galbūt taip pat savo kelionės metu nemažai dėmesio skyrėme žemės nusavinimo ar išpirkimo klausimams Ir ši problema yra tokio pobūdžio, kad e, kiekvienas sprendimas yra priimamas e, teismuose ir jeigu tokią procedūrą taikysime, tai apskritai nieko negalėsime pasiekti, kokia yra naujausia informacija. Esu e, darbo grupės greikiai padėti narė ir sustikimo su Trojka metu buvo tvirtinama, kad ši problema yra išspręsta, aš nesu linkusi tuo tikėtis, jeigu galėtumėte galbūt raštu mums atitinkamą informaciją pateikti, tai tas seminaras, kurį savo laiku surinkėme, tikrai nebūtų nuėjęs veltui. Taip pat noriu padėkoti už tai, kad jūs labai tikslingai paminėjote konkrečias problemas ir jūsų pirmtakai taip pat, tikiuosi, yra tą darę. Taigi noriu išgirsti jūsų vertinimą, kodėl likščioliniai regionų vystimo komiteto generalinio direktorato veiksmai nebuvo tokie sėkmingi, kaip e, buvo galima tikėtis. O kalbant apie problemos esmę, tai nelabai supratau sąsajų tarp valstybės paramos ir e, auditorumų raginimo įsteigti atitinkamą registrą. Ar komisija yra numačiusi teisinės prievalės tokių registrų įsteigimui, nes be jų manau, kad niekas nepajudės iš vietos. Taip pat būčiau dėkinga, jeigu atsiųstumėte mums atitinkamą projektų sąrašą įgyvendinamų Graikijoje, kad turėtume tam tikrą pagrindą. Uh atskaitomybės, nes e, svarstymai, kurį projektą finansuoti ir kurį ne, užtrunka pakankamai ilgai dėl įvairių procedūrinių dalykų ir aspektų. Čia kalbama apie didelio masto projektus, kurie daug kainuoja, prioritetinius projektus Tačiau taip pat norėtume sužinoti, kokia yra padėtis susijusi su kitais neprioritetiniais projektais, kadangi Graikija ir jų finansavimui pagal šios teisės aktus gavo pakankamai daug e, europinės paramos. Toks būtų mano klausimų pluoštas, o kolega Celeris taip pat paprašė žodžio. Ačiū panui Lemetra už pristatytą informaciją, apžvalgą apie tai, kaip komisija mėgina padėti atskiroms šalims tinkamai gyvendinti sanglaudos programą. Tai yra labai svarbu, diskutuojant ir apie tai, kokia situacija turėtų būti po 20 metų. Kalbant apie Graikiją, e, regionų plėtros komitete su komisijos narvės Hager e, vyksta diskusijos e, paralelinės dėl paramos finansinės ir kol kas mes atsižvelgėme į Graikijos labai daugelį pageidavimų, numatydami jai įvairias išimtis, taikant galiojančias reglamento nuostatas ir techninę paramą, todėl regionų plėtros komitete buvo paskirtas specialus pranešėjas Arimo Graikijai ir jis iš tiesų Praėjusią savaitę grįžo iš Graikijos labai nusivylęs, nes buvo susitikęs su e, daugeliu partnerių, tačiau praktiškai negavo jokios konkrečios informacijos apie sanglos ir struktūrinių fondų lėšų konkretų panaudojimą. Taigi prašyčiau jūsų paraginti kolegas iš Graikijos e, suteikti konkrečią informaciją apie sanglos ir struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, nes norime tęsti šios, šių politikos ir šių finansavimą, nes tie, kurie nori gauti atitinkamą paramą, privalo įrodyti, kad moka tinkamai pasinaudoti šią priemonę pasiekdami užsibrėžtų tikslų, o tie tikslai yra darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimo skatinimas e, bei e, kiti Europinės politikos tikslai. Kolegiai Ajalai Sender žodis. Ačiū. Socialinį žiniasklaidą perskaičiau džiugę naujieną susijusią su darbuotojų komandiravimo direktyva. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad e, Graikijos biudžeto deficitą bedugnė užsiverė praktiškai ir beveik jau užsivėrė. Manyčiau, kad mūsų suteikta parama per e, sanglaudos fondą Graikijai taip pat prisidėjo prie e, šios sėkmės. Žinoma, reikia laukti ir kitų džiugių žinių naujienų. Pone Lemetre, tai jūs kalbėjote apie tos e, integralumo susitarimus, minėdami, ką jau pasakėte Graikijoje, kad užtikrintume geresnę kontrolę, skaidrumo daugiau ir geresnių rezultatų pasiektumėte. Taigi, galbūt galėtumėte daugiau papasakoti apie šios integralumo sustarimus, kokį atlyginimą gauna atitinkamos organizacijos ir kaip komisija reaguoja, sužinojus apie tam tikrus sukčiavimo atvejus. Čia, manau, du aspektai yra labai svarbus, kaip yra nustatomos tos įtarimą keliančios veikos Ar galėtumėte galbūt pateikti konkretų pavyzdį? Dabar dėl valstybės paramos. Dirba atitinkama ekspertų grupė, kaip tie ekspertai yra atrenkami į šią grupę ir e, kaip e, priimami joje sprendimai. Kolega Pirinskis žodis. Ačiū pirmininkė, porą klausimų turiu komisijai. minėjote mūsų kelionę 15 metų rugsėjo mėnesį į Graikiją. Norėčiau paklausti, paprašyti komisijos suteikti mums informacijos apie porą trejetą projektų mūsų aplankytų. Ir pirmiausiai apie projektą susijusi su nacionaliniu, nacionalinio žemės kadastro įsteigimu. Kiek mums buvo žinoma, e, šios, šio projekto gyvenimas buvo dėlsimas dėl netinkamo administracijos darbo. Ir čia kilo klausimas apie teikiamos informacijos patikimumą, kadangi šio kadastro nebuvimas stabdė nemažai kitų svarbių visuomeninių projektų ir viešųjų projektų. Noriu paklausti, ar komisija skiria šiam klausimui pakankamai dėmesio. Taip pat dar vienas įdomus projektas buvo susijęs su išdžiūvusio dirbtinio ežero pripildymo vandeniu. Jis e, patraukė mūsų dėmesį, nes e, viena vertus atrodė pakankamai plataus užmojo projektas, tačiau e, vietos valdžia norėjo, kad susitikimas su mumis vyktų viešai, dalyvaujant žiniasklaidai ir E, norėjo prisimti labai viešai įsipareigojimą laiku pripildyti tą dirbtinį ežerą vandeniu. Dar vienas projektas, kuris e, kelia rimtų iššūkių, buvo susijęs su e, Saloniku metro sistema, kuomet buvo bandoma metro stotise įrengti nemažai muziejų arba siekiama. Taigi daug įvairių plačių užmojų projektų buvo pasiūlyta su pakankamai didelėmis sąnaudomis ir <clears throat> tikrai būtų įdomu išgirsti, kaip rimtai yra šių projektų įgyvendinimas pasistumės į priekį šiuo metu. Ačiū. Daugiau nėra norinčių klausti žodis generaliniam direktoriui. Madam Chair, thank you. Uh, thank Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs klausėte apie tas keturias valstybės narės, kurios e, eksante sąlygų dėl viešųjų pirkimų vis dar netenkina. Tai yra Rumunija, Graikija, Bulgarija ir Italija. Šiandien Mūsų vertinimu Bulgarija ir Italija jau e, beveik pasiekė reikiamą lygį, galbūt pasieks jį e, už keletą mėnesių. Graikija truputį labiau atsilieka nuo šitų dviejų valstybių narių, o Rumunija yra labiausiai atsilikusi ir jai kilo daugiausiai problemų. Rumunijos e, naujoji vyriausybė nusprendė pakeisti požiūrį į standartinius e, viešųjų pirkimų susitarimus prieš keletą savaičių toks sprendimas buvo padarytas ir dabar situacija pasidaro labai neaiški, nes nebeaišku, kaip e, greitai mums pavyks užtikrinti, kad Rumunijoje būtų įgyvendinta tvirta viešųjų pirkimų sistema. Mes e, intensyviai bendraujame su Rumunijos institucijomis ir e, tikimės, kad e, tas mūsų bendradarbiavimas padės jiems viską atlikti laiku. Kaip aš ir sakiau, jeigu Rumunija neįgyvendins šitų reikalavimų, tai tuomet mes galbūt e, nutrauksime kai kuriuos finansavimus, kol eksantės sąlygos bus tenkinamas iki tol, kol bus tenkinamas šios sąlygos. E, Rumunija teikia, kad dirba su. Svarbos investicijų banko ekspertais visų pajėgumu. Ir e, mes jau e, susitarėm dėl būtinų atlikti žingsnių vasaros metu. Aš pats vyksiu rugsėjo mėnesį į Rumuniją ir tikiuosi, kad e, pavyks pasiekti, kad būtų daroma pažanga, tai mes darome maksimalų spaudimą Rumunijai, tačiau kol kas, aišku, negaliu teikti, kad Rumunijos padėtis e, yra nuteikianti optimistiškai kitos trys valstybės e, susitvarkė su tomis problemomis veiksmingiau. Apskritai, kalbant apie eksantę sąlygas, tai dabar mes jau artėjam prie galutinio vertinimo ir e, rūdienį mes turėsime analizuoti kai kuriuos atvejus, todėl kad eksantė sąlygos yra susijęs su aplinkosaugos saugos įstatymų nuostatomis, e, su e, direktyvų nuostatomis, vandens ar atliekų direktyvos nuostatomis. Ir kol kas absoliučiai aišku, kad kai kurios valstybės narės dar turi imtis tam tikrų veiksmų, kad atitiktų reikalavimas. Tad e, gali būti taip, kad rūdienį mums teks nutraukti kai kuriuos finansavimo segmentus. Na, naujoji e, sistema 14-20 metams numato tam tikrus svertus, kuriuos galima panaudoti, spaudžiant valstybės narės, jeigu jos netitinka reikalavimu. Tai aš e, manau, kad toks mechanizmas yra iš tikrųjų labai geras dalykas Ir šiaip aš manau, kad e, visos valstybės narės viešųjų pirkimų srityje pasistumės į priekį ženkliai dėl eksante sąlygų e, taikymo. Ir taip yra ir dėl to, kad tas mechanizmas numato tam tikras e, sankcijas. Aš taip pat Galiu pateikti Jums raštų informacijos dėl Jūsų antrojo klausimo. Jūs sakėte London Šidigung, aš nelabai suprantu, kas tai yra. Mano kaimynai taip pat nelabai suprato, kas tai yra per terminas. Tai e, mes atsakysime raštu į e, šį klausimą. Džiaugiuosi, kad e, E, džiaugiuosi dėl to, ką pasakėte dėl mano pirmtakų, nes e, tikrai aš nenoriu, kad susidarytų įspūdis, kad ta visa, visa tai, visi tie rezultatai, apie kuriuos aš kalbu, yra mano nuopelnas. Tai tikrai nėra, nes e, ir mano pirmtakai čia yra įnešę savo indėlį. Aš tik tai noriu pasakyti, kad turint omenyje, kad tie veiksmų planai, apie kuriuos mes kalbama, buvo pradėti e, įgyvendinti 15 metais, dabar jau matoma yra pažanga ir ta pažanga yra pakankamai įtikinanti. Tai, apie ką mes čia kalbame, yra labai sunkiai pasiekiamas dalykas. Tai yra užtikrinti administracinius gebėjimus, ponė Pirinski, jūs visiškai teisus, sakydamas, kad, kad uh, dėl žemės kadastro Graikijoje kyla tam tikros frustracijos ir iš tikrųjų uh, Taip yra dėl administracinio darbo Graikijoje specifikos ir tai vargu ar bus ištaisyta labai greitai ar pagreitinta, bet tas laikas praėjęs nuo 15 metų rodo, kad e, vis dėlto padėtis e, gerėja, mes manome, kad viskas eina tinkama linkme ir mes tikimės, kad e, rezultatai vis dėlto pasijus net tokia jau tolimoje ateityje. Dėl centrinio registro, kurį aš minėjau, tai kiek aš prisimenu, bet reikia, kad DG Competition, DG e, generalinio konkureto e, kolegos patvirtintų. Komisija pasiūlė įsteigti nacionalinių lygmenių privalomai tos nacionalinius registrus, bet paskui teisėkuros institucija pakeitė tas nuostatas reikalavimus ir jie tapo nebeprivaloma pobūdžio, o e, savanoriškai taikomi. Mes galime pabandyti siekti, kad kai kurios valstybės narės įsipareigotų įkurti tuos e, e, registrus, remdamosi eksantės sąlygų taikymu. Šiaip teisinės prievolės tai daryti nėra, bet galime bandyti tartis. Taip, Čekija ir Slovakija, pavyzdžiui, e, prižadėjo, kad e, įsipareigojo tai daryti ir dabar jos turi tokius registrus. Dėl Graikijos projektų, 60 prioritetinių projektų, tai mes jums pateiksime visą informaciją, įskaitant ir finansinę informaciją, finansinę pobūdžio informaciją apie šitos dalykus. Kai tik tai mes užbaigsime vertinimą šiais metais dar. Jūs taip pat e, klausėte dėl visų kitų aspektų susijusių su Graikijos padėtimi, tai yra sanglaudos politika ir rezultatai ir požiūris į tai. Mes manome, kad Graikijai galų gale pavyko panaudoti visą paramą, kuri buvo teikiama e, per e, sanglaudos politiką. Aišku, kol kas dar e, kofinansavimas nėra visiškai e, pilnas ir e, aišku yra dar e, deficitas, todėl kad visoms toms investicijoms nereikėjo nacionalinių lėšų, bet e, visos tos priemonės pasirodė labai naudingos. Aišku, mes turime turėti informacijos apie kiekvieną projektą, kuris buvo finansuotas e, per e, sanglaudos politiką. Ir mes labai greitai turėsime jau visus duomenys ir galėsime pateikti pilną vertinimą e, ir pateikti konkrečius skaičius, kaip tos lėšos buvo įsisavintos Graikijoje, bet man atrodo, kad įsisavinimas yra artimas šimtai procentų e, Graikijoje. Aš visiškai sutinku su gerbiamu Celer. Mes e, mes Graikijoje matome tokią padėtį ir negalime būti tikri, kad laikotarpiu nuo 14-20 metų, kuomet Graikija turės užtikrinti kofinansavimą, e, kad viskas vyks taip sėkmingai, kaip mes norėtume. Kaip aš ir sakiau, mes e, norime pasimokyti, aišku, iš e, prioritetinių projektų sąrašo požiūrio ir dabar norime visą tai organizuoti tikslingiau ir sustarti su Graikija dėl absoliučiai prioritėtinių projektų, kuriuos akcentuosime. Tai turėtų būti 15-20 projektų sąrašas. Bet e, mes, bet kuriuo atveju, padėsime Graikijai, kiek tik tai galėsime antrosios fazės metu, 14-20 e, metais, e, bus pradėtas e, finan, projektų finansavimas. Bet, aišku, šiandien mes dar nesame šimtų procentų patenkinti tuo, kaip viskas šioje srityje vyko iki šiol. Toliau, dėl tų e, susitarimų, dėl e, sažiningumo užtikrinimo. Tai yra eksperimentinis projektas, komisija teikia čia savo techninę pagalbą. Ir mes norėtume mes norėtume užtikrinti, kad tokia parama ateityje sugebėtų duoti impulsą tam tikroms naujovėms ir padėtų pagerinti padėtį kai kuriuose valstybėse narėse. Tokie susitarimai, eksperimentiniai susitarimai yra finansuojami ir finansavimo suma yra apie 7 milijonai, laikotarpis apie 4 metai ir tie 7 milijonai reiškia, jog jie bus pateikti Transparency International organizacijai ir būtent ši organizacija paskui tikrins, kaip viskas vyksta viešųjų pirkimų e, srityje viso proceso metu, nuo pradžios iki galo. Tad e, šita organizacija yra toks išorinis mūsų atstovas ir sergėtojas, tikrintojas tų procesų. Ir kuomet e, vyksta ešiai pirkimai, ir vyksta konkursai, tai e, aišku, dalyvavimas čia yra laisvanoriškas gyvendintas pilotinis e, projektus, tačiau tie projektai plinta ir ateityje per kitą programavimo laikotarpį jų gal bus e, daugiau. Jūs taip pat klausėte apie konkrečius atvejus, kurie gali kelti įtarimų dėl sukčiavimo. Klausėte, ar mes identifikavome e, tokių atvejų. Aš manau, kad galbūt geriau mes raštu jums pateiksime informaciją šituo klausimu. Bet e, sistema yra tokia, kaip jūs ir sakėte. Ta sistema yra sukurta taip, kad įvairūs duomenys ir e, rodikliai yra renkami ir iš to galima susidaryti įspūdį apie tam tikrus e, galimus įtarimus ir situacijas keliančias įtarimą. Bet mes atsakysime raštu. Ponas Pirinski patikė klausimą dėl žemės kadastro. Jeigu aš e, neklystu, tai šitas projektas yra aptarinėjimas Graikijoje jau dešimtmečius. Mes e, manome, kad tai yra labai svarbus žingsnis užtikrinant e, tvarų Graikijos vystimasi ateityje. Ir komisija daro viską, kas nuo jos priklauso, kad tas e, projekto gyvendimas stumtųsi į priekį ir mes e, bendradarbiaujam. su e, įvairiomis organizacijomis, įskaitant ir pasaulio banką. Problema yra ne lėšos, ne pinigai. Problema čia yra administracinių struktūrų ir, ir, ir valdysenos e, užtikrinimas Graikijoje. Tai dėl šitų dalykų, aišku, aš šiandien negaliu jums nieko konkretaus pasakyti apie tai, kaip viskas vystysis e, toliau ir kaip viskas vystysis ateityje šioje srityje Graikijoje, tačiau mes tikimės, e, kad mums pavyks pasiekti esminės pažangos. Šioje srityje per šį programavimo laikotarpį. Jūs taip pat minėjote e, projektus įrašytus į prioritėtų sąrašą. Minėjote tą išdžiūvusį ežerą, kuris turi būti vėl užpildytas vandeniu ir prikeltas. Uh, gyvenimui. Tai man e, yra pateikta informacija, kad e, tas naujas ežeras jau bus inauguruotas gana greit, tad yra tas ežeras, o dėl, tiesal, dėl e, salonikų projekto, tai čia mes negalime nieko kritikuoti, aišku, ir, e, ir čia yra bandoma išlaik, išsaugoti paveldą. Metro projektas e, stumėsi į priekį. E, komisijos e, narė Kretų netaip senai lankėsi ten, kur buvo inauguruota ta metro atkarpa. Aš uh, ne, nematau, dėl ko čia reikėtų nerimauti ar jaudintis iš principo. Um. Buvo įdomu išgirsti šią informaciją, nes uh, iš tiesų tai, ką mes matėme, kėlė uh, nemažą susirūpinimą. Galbūt pats uh, pačiam jums vertėtų ten apsilankyti ir e, jūsų paminėti teigiami pavyzdžiai galbūt nuteikia labiau džiuginančiai. Manau, kad mes galbūt kitais metais dar kartą apsilankysime Graikijoje. Ir tie kolegos, kurie lankėsi pirmą kartą kolega Pirinskis ir kiti gali pasakyti, kad iš tiesų ta kelionė buvo labai naudinga ir tikrai niekas negalėtų sabėjoti komisijos pareigūnų pastangomis e, tinkamai padėti Graikijai, tačiau mes manome, kad reikia toliau e, stebėti Graikijai e, teikiamą paramą ir turėtume galbūt bendrai pasvarstyti arba jūs mums turėtumėte pasakyti, kurį mėnesį šiemet prasidės ruduo ir galėtume galbūt atskirai dar kartą aptarti paramą Graikijai, nes kartu su komisijos nare ir biudžeto vykdymo patvirtinimu, tai nebūtų pastinkamiausias laikas, taigi būtų džiugu, jeigu galėtume ir toliau keistis informaciją tarpusio komiteto vardu. Norėčiau nuoširdžiai Jums padėkoti ir linkime Jums visokiojo pasisekmės Jūsų veikloje, tačiau tikrai būtų neblogai, jeigu kitą kartą Jūs mums pateiktumėte skaičius, statistinius duomenis na, ir e, tos įprastus e, nuobodžius dalykus, kurie mums rūpi, o šiaip linkiu Jums ir Jūsų darbuotojams e, smagios vasaros ir sustiksime rudenį. O dabar perkime prie kito darbo tvarkės e, klausimų. Numeris 16. E, tai yra mano rengiama nuomonė dėl Europos e, baudžiamosios teisenos bendrabiavimo agentūros Eurojusto. Komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą dėl Eurojusto 2013 Liepos mėnesį, taryba 2015 metais e, iš dalies e, savo poziciją patvirtino, tačiau pritaikė išimtis dėl Europos prokuratūros. Ir e, Libė komitetas laukia, kol situacija paaiškės dėl EPO. Tai yra Europos prokuratūros reglamento prieš pateikdamas savo nuomonę. Ir žinoma, pagrindinė problema čia yra ES prokuratūros ir Eurojusto tarpusavio santykiai. Ir čia jau 19 pakeitimų pateikiau ir biudžeto kontrolės komiteto sekretariatas jau prieš kurį laiką juos e, yra parengęs. Tačiau vis tik tai dar reikėtų aptarti ir e, tarpusavio santykius tarp prokuratūros Europinės ir Olafo. Libe kolegos teigia, kad visos tos rytis, už kurias Europinė prokuratūra nebūtų atsakinga, turėtų būti patikėtos e, Eurojustui, tačiau už kai kurias iš jų taip pat yra ir Olofas atsakingas ir per savaitgalį dabar e, reikėtų išsiaiškinti, aš ketinu tą padaryti taip pat ir atskirti Eurojusto ir Olafo atsakomybės sritis, todėl e, tik tai dalyje pranešimo kalbama apie institucinę sąrangą, administracijos direktoriaus įgaliojimai. Ačiū viso gero. Mes pamėginame padedant sekretoriatui apibriežti e, administracijos direktoriaus funkcijas, dar man pritruko tam laiko, ketinu per savaitgalį tą padaryti. Nuo pakeitimo teikimo terminas baigėsi Liepos 17 dieną per pietus, tai yra kita savaitė, Taigi tikiuosi, kad iki rudens rasime pakankamai laiko, kad susitartume su kolegomis iš Lybė komiteto dėl Olafo prokuratūros ir Eurojusto atsakomybės sričių. Dėl to, kad taryba šiuo metu šį procesą blokuoja, reikia čia dabar sudėlioti dėlionę šią iš skirtingų dalių kaip ir daug kur kitur gyvenime, tačiau mes dirbame toliau. Ir kai turėsime visus pasiūlymus dėl pakeitimų, galėsime visus aptarti. Žodžiu, paprašė kolegė Jalas Sender, jie ir suteiks. Dėkuoju, pirmininkė. Mes eh, pasistengsime jūsų pasiūlymus e, perimti, juos atsižvelgti. Ponios Brokman vardu kalbu, ji negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje, bet e, parengė tiksliau e, perdavė man savo bejonės Jei susidaro įspūdis, kad Europos prokuratūros e, sukūrimas, e, už kurį atsakingas Olafas ir Eurojustas, kaip ir e, bus perteklinis tam naujajam reglamento pasiūlymui. Biurokratiškai dar labiau perkrautas bus e, Eurojustas. Na ir dar be to tai, ką jūs minėjote dėl prokuratūros, Europos prokuratūros, tai visa tai labai aiškiai turi būti nubrėžti, kokia bus Eurojusto atsakomybė, ką konkrečiai darys prokuratūra. Mes dabar kalbame apie jos stiprinimą. Mm, reikia ne tarp valstybinių lygių dirbti, o labiau europinių galbūt čia. Na ir dabar konkretus klausimai. Dėl administracijos direktoriaus. Mes puikiai žinome, kad parlamentas užima tokio tikrintojo vaidmenį šiuose procesuose. Tačiau norėčiau paklausti, kodėlgi jūs manote, kad reikia tą asmenį paskirti vos ne tokią pačią procedūrą kaip komisarus, pavyzdžiui, klausimus reikia organizuoti. Kągi daro tas direktorius? Tas direktorius tiesiog įgyvendins vykdys tai, dėl ko nuspręsta vyriausybinė kolegija. ir praktiškai jis bus atsakingas už tai, ką nuspręs kiti. Tas e, vargšas direktorius tiesiog e, bus atsakingas už komisijos ir valstybių narių klaidas. Norėčiau suprasti, koks čia būtų jo vaidmuo. Na ir be to, kas dėl biudžeto, tai biudžetas irgi juk nėra didžiulis. Taip aš e, suprantu jūsų tikslą stiprinti parlamento vaidmenį. Taip reikia, kad parlamentas kaip įmanoma didesnį vaidmenį e, kontrolės ir tikrinimo procesuose užtikrintų. Tačiau kas dėl tos kolegijos, kuri priims sprendimus, tai negali, kad iš e, taip susidaryti, kad kažkas tai kitas, e, nebūt, negali būti tokios situacijos, kad kažkas tai kitas bus atsakingas už tos kolegijos sprendimus. Pati kolegija turi būti atsakinga už tai. Dabar ponui Sarama žodis. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti už tai, kad puikiai padirbėjote ir galiu tik tai e, išsakyti savo paramą e, tam, kad jūs čia skaidrumą įtraukėte į savo pranešimą ir taip pat kalbate apie apie e, konfliktų intereso vengimą, e, siekiant užtikrinti finansinius interesus ES. Aš manau, kad e, šioje nuomonė, kaip ir kitose, nu, tiksliau, šioje dokumente, kaip ir kitose dokumentuose, tai yra esminis, kertinis elementas. Taigi mes tikrai esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti ir remsime jūsų iniciatyvas. Dėkuoju. Mm? Daugiau nėra norinčių kalbėti, taigi žinoma, aš norėjau pasakyti, kad Eurojusto administracijos vadovui tikrai yra nelengva dirbti, nes Eurojustas turi labai daug dalininkų ir atsakomybių už jų visų veiklą būtent administracijos vadovas turės prisijimti, todėl reikia jam sudaryti palankesnės sąlygas dirbti ir galimybės įgyvendinti sprendimus, bandant suderinti pakankamai skirtingų padalinių tarpusavio interesus. Nes įsivaizduokite, kad Olafas, Europinė prokuratura, Eurojustas ir Europolas yra institucijos, kurios veikia daugmaž tose pačiose sritise. Ir e, valstybės narės, e, būdamos, e, dalyvaudamos prokuratūros veikloje, turi įvairių išimčių, taisyklių, kurios galioja vienoms ir negalioja kitoms ir ta situacija iš tiesų gali būti bendras vaizdas pakankamai. Niurus. Todėl aš ir pamėginau pasiūlyti administracijos vadovui suteikti kuo didesnius įgaliojimus, nes tai yra vienintelis pareigūnas, kuriam mes galime daryti tam tikrą įtaką. Todėl aš ir pasirinkau tokią procedūrą. Jeigu yra kokių nors geresnių pasiūlymų, tai mielai uh, juos priimtume, tačiau bijau, kad geresnių pasiūlymų ir modelių mes paprasčiausiai nerasime. Dar kolegė Holmaier paprašė žodžiu. Aš e, ilgą laiką žengiau su tavimi tuo pačiu keliu siekiant sukurti Europinę prokuratūrą ir tas kelias buvo pakankamai akmenuotas ir dobėtas, tačiau staiga dabar kai kurių valstybių narių generalinės prokuratūros pakeitė savo poziciją ir nusprendė, kad Europinė prokuratūra joms turėtų būti naudinga, tačiau mes tikrai niekuomet nenorėjome pakeisti teisingumo sistemos valstybėse narėse, tačiau bet kokiu atveju mes turėtume uh, laikui bėgant atskirti prokuratūros, Europolo ir Olafo mm, kompetencijų sritis ir dar Eurojustas dabar prisideda prie šitų e, institucijų, tai manau, kad e, tas modelis, kurį mums siūlo valstybės narės, iš tiesų nėra veiksmingas. Pirmininkė, manau, kad e, tikrai didžiulis žingsnis į priekį būtų tai, e, kad e, šios institucijos visos įsikurtų Hagoje ir galėtų geriau tarpusavėje bendrauti ir susitarti, kad tai išvengtų klaidų. Iš Teisingumo generalinio direktorato, ponė Mentri, prašau, kalbėkite. And on the relation between uh, EPPO and Eurojust and OLAF, Labai trumpai dėl ryšių tarp PPP, Eurojusto ir Olafo. Iš Libė pranešime buvo pakeitimų padaryta dėl šio ryšio, taigi reikėtų galbūt e, kad būtų aiškus ryšys nustatytas tarp prokuratūros Europolo ir Olafo. Na, o dabar kas e, dėl bendrojo požiūrio į e, decentralizuotą agentūrų, tai e, komisijos atstovų turėtų būti ir valdomojo taryboje, ir vykdomojo taryboje. Libė pranešime nebuvo numatyta komisijos atstovų valdančioje taryboje ir mes tam negalime pritarti. Labai džiaugiuosi, kad jūs mūsų pozicijai pritarėte. Komisijos, e, taryb, komisijos atstovas turi abiejose e, valdybose e, dalyvauti. Na, o dabar dėl administracinio direktoriaus kandidatūros pasirinkimo tai matau, kad jūs palikote tą procedūrą, pagal kurią e, komisija pasirenka iš valdančiosios tarybos pateikto e, kandidatų sąrašo, o Libe pranešime, e, tai jau dabar vykdomoji taryba tai darytų. Tačiau mes tam nepritarėme ir džiaugiamės, kad jūs palaikote mūsų poziciją šiuo klausimu. Tai tiek būtų komentarų. Ačiū. negalėjo. Taigi mes laukiame jūsų pasiūlymų. Truputėlį buvo užstrigusi vertimo įranga. Dingęs vertimas, na bet baigėme svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Ir Taigi, prie šio klausimo dar grįšime rugsėjo ketvirtą dieną. Aš pamėginsiu per tą laiką po vasaros pertraukos sušaukti šešėlinių pranešėjų posėdį ir aptarsime dar kitus aspektus su kolega Fosu. Noriu visiems padėkoti. Šis posėdis baigėsi, dar surenksime trumpą koordinatorių posėdį. Visiems linkiu ramių, gerų vasaros atostogų ir prašau visų, kurie neturi teisės dalyvauti koordinatorių posėdėje, kuo greičiau išeiti iš salės, nes mes norime kuo greičiau tęsti savo darbą. Ačiū posėdis baigtas.